Colleagues, good afternoon. Brangus kolegos, sveiki. Sveikinu Europos Centrinio banko pirmininką Mario Draghi, atvykusi antram dialogui politiniais klausimais 2016 metais. Šiandienos posėdis vyksta mm, labai greitai po to, kai Vokietijos konstitucinis teismas atmetė ECB vienakrypčių pinigų politikos, vienakrypčius politikos sandorius. Mes džiaugiamės, kad e, Vokietijos teismas patvirtino Europos teisingumo teismo 2015 metų e, nuosprendį, kad e, ši tema priklauso ECB mandatams įgaliojimus ryčiai. Tai yra puikios žinios ir šiandieną pirmininkas Dragi pristatys Europos centrinio banko perspektyvą ir požiūrį į naujausius pokyčius. Ir kaip žinome, euro, er, euro, euro in, zonos infliacijos pokytis yra mažesnis negu tikėtasi ir po savo susitik. Ir dėl Taip pat bus pristatytas Europos centrinio banko e, požiūris į kitas siūlomas programas dėl įmonių įsigijimų sektoriaus poslinkių ir, ir dėl kiekybinio skatimo priemonių, kurios turėtų būti taikomos nuo rytojus. Ponas Dragis taip pat pristatys e, savo gramos veiksmingumą jos poveikį ekonomikos augimui ir investicijoms ir turbūt kalbės apie visaugančius e, nuogastavimus dėl bankų sektoriaus pelningumo mažėjimo. Ir turiu atkreipti dėmesį į tai, kad mes ruoždamėsi šiam pinigų klausimais vykdomam dialogui gavome labai daug įvairiausių studijų ir vienoje labai įdomioje yra atliekama labai įdomi analizė, kur yra lyginamas e, investicijų lygis, kuris būtų buvęs investuotas, jeigu ECB sprendimas būtų buvęs kitoks. Ir ši studija yra e, labai svarbi ir teigia, kad Europos Centrinio banko vaidmuo skatinant ir palaikant investicijas yra labai svarbus. Ir jeigu Europos Centrinis bankas ne, neturėtų atsakomybės šią srityje, tai investicijos Europoje būtų gerokai mažesnis. Tai, manau, svarbus faktas, kurį reikėtų turėti omenyje. Ir norint, kad norint užtikrinti e, ekonomikos sveikatą, ES turi būti, žinoma, įmamas ir kitų priemonių, ne tik investicinių. Ir, e, kaip žinome, po kelių dienų vyks referendumas dėl e, Junktinės karalystės likimo arba išėjimo iš Europos Sąjungos. Tas referendumas vyks ryto, poryt ir e, tikėkime, kad referendumo rezultatas paveiks irgi stabilumą Europos Sąjungoje. Pirmininkė Dragi, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami ekonomikos ir pinigų klausimų komiteto nariai, ponės ir ponai. Labai džiaugiuosi galėdamas vėl kreiptis į jūsų komitetą antrajame klausime šiais metais. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Europos centrinis bankas priemė domen Vokietijos federalinio konstitucinio teismo šiandienos nuosprendį nuosprendyje yra patvirtinamas ir ES teisingumo teismo nuosprendis, kuriame buvo nuspręsta, kad viena krypčių pinigų politikos sandorių programa dera su ES e, teisė ir priklauso mūsų įgaliojimus ryčiai. Šiandienos pastabose aš peržvelgsiu eurozonos atsigavimo situaciją ir nesenus Europos Centrinio banko įgyvendintus e, pinigų politikos instrumentus. Po to komiteto pageidavimų peržiūrėsiu investicijų perspektyvą ir pabrėšiu, kodėl reikia papildomų veiksmų, kad paskatintume investicijas e, Europ, eurozonoje. Kalbant apie ekonominius poslinkius, eurozonos atsigavimas jau įgavo pagreitį šių metų pradžioje. Ir yra tikimasi, kad taip ir toliau tęsis. Ir eurozona atsigaus, nors ir nelabai sparčiai, bet užtikrintai. Ir taip yra dėl to, kad yra labai stabili vidinė paklausa ir yra veiksmingos mūsų pinigų politikos priemonės, kurios veikia realią ekonomiką. Vartotojai gavo naudos iš pakankamai žemų naftos kainų ir taip pat pagerėjusių įsidarbinimo galimybių. Labai panašiai investicijos taip pat tvirtėja dėl to, kad auga įmonių pelnas ir taip pat yra sudaromos palankios finansinės sąlygos. Žvelgiant į ateitį, remiantis 2016 m. birželio Eurosistemos darbuotojų vertinimų, makroekonominių vertinimų eurozonai metinis realus BVP turėtų aukti 1,6 procentais šiais metais ir 1,7 procento per ateinančius dviejus metus. Tuo pat metu infliacijos dinamika eurozonoje lieka nepakitusi. Pagrindinė infliacijos riba buvo neigiama gegužės mėnesį ir turėtų pasikeisti per ateinančius e, kelis mėnesius. Mažesnės naftos kainos ir toliau sulaiko e, metinį infliacijos augimą, bet vietiniais e, problemos ir keliančios spaudimą, pavyzdžiui, atlyginimų augimas tokios didelės įtakos, kokią galėtų daryti, nedaro remiantis Eurosystem e, vertinimais, infliacija turėtų išaukti arti 2016 e, metų pabaigoje. Ir po to yra e, tikimasi, kad infliacija auks 1,3 procentų, iki 1,3 procentų 17 metais ir 1,6 procentų 2018 metais, kadangi stiprėjantis ekonomikos atsigavimas E, lems nepanaudotų išteklių mobilizavimą. Nuo tada, kai 2014 m. birželio mėnesį buvo pradėti taikyti, pradėtos taikyti kreditų stiprinimo, lengvinimo priemonės, bankų skolinimo tarifai įmonėms ir namų ūkiams nukrito 90 ir 80 bazinių punktų tai yra ir, ir pasiekė mažiausią ribą 2016 m. balandžio mėnesį. Bankų kreditų e, augimo greičiai eurozonoje taip pat buvo labai teigiami 15 metais. Tuo pačiu metu e, kitos, kiti e, skolintojai taip pat, pavyzdžiui, finansų įmonės irgi gavo naudos iš gerėjančių kapitalo rinkų sąlygų. Ir tas atsigavimas ypatingai jaučiamas mažų ir vidutinių įmonių, kurios labai yra priklausomos nuo bankų išduodamų kreditų. Visai nesenoje mūsų atliktoje analizėje dėl e, įmonių priegos prie finansų eurozonoje MVI ir toliau sako jaučiančios pagerėjusią prieigą prie kreditų ir atitinkamai jaučia, kad bankai vis labiau nori išduoti MVI kreditus mažesnėmis palūkanų normomis. Ir nauji bankų kreditai įmonėms yra panaudojami e, įgyvendinti investicijų projektus. Kit, ir taip pat tolesnis pinigų politikos stimulas yra irgi ruošiamas. Mes jau pradėjome įmonių obligacijų pirkimus šio mėnesio e, pradžioje. Tai yra mūsų turto e, pirkimo programos dalis. Ir programa prasidėjo visai sklandžiai, buvo daug įsigyta, o nuo 2016 metų pradžios ir ypatingai nuo tada, kai kovo mėnesį buvo pristatyta įmonių obligacijų pirkimo programa, skolinimosi sąlygos įmonėms turinčioms tiesioginę prieigą prie obligacijų rinkos pagerėjo. Pavyzdžiui, pirmajame 2016 metų pirmoje pusėje rinka paremtos skolos eurozonoje e, sumažėjo maždaug 75 baziniais punktais, turiuomenyje e, nefinansinės įmonės. Ir mes tikimės, kad daugiau įmonių, skaitant ir vidutinio dydžio įmonės, galės priei, gaus prieigą prie šitų išornio finansavimo ateityje. Rytoj pradėsime pirmąją naujų ilgalaikės perspektyvos refinansavimo operacijų e, grupės operaciją. Ji yra vadinama Teltro 2. Teltro 2 leis bankams užtikrinti ilgalaikį finansavimą labai patraukliomis sąlygomis, kurios e, gali būti tokios žemos kaip indėlių e, galimybių pagernimo tarifai. Tai turėtų uh, būti ypatingai naudinga e, privačiam sektoriui ir apskritai paskatinti išduoti kreditus. Kalbant apskritai, mūsų taikomos priemonės buvo labai svarbios tvirtinant e, finansų sektoriaus e, pagrindą ir užtikrinant sąlygas infliacijai pakilti iki 2 procentų nelabai tolimoje ateityje. Tos priemonės taip pat padėjo atsigauti e, ilgalaikio vartojimo prekių naudojimui. Ta stebime 2014 metais. Ir galiausiai e, sustiprėjo investicijos į nestatybų sektorių. Ir mes, man, be mūsų e, politikos stimulo, skolinimas, infliacija ir augimas būtų gerokai mažesni kovo paketas ypatingai sušvelnino eurozonos ekonominės perspektyv, perspektyvų neigiamus, neigiamus aspektus. Papildomas poveikis bus pajustas iš tų priemonių, kurios dabar da, dar tik pradėtos įgyvendinti. Tačiau netikrumo lygis yra pakankamai aukštas ir mūsų pasaulio ekonomikos būklė yra pakankamai trapi, taip pat ir geopolitiniai poslinkiai irgi yra gana nenuspėjami. Mes atidžiai todėl stebėsime kainų stabilumo perspektyvos evoliuciją ir esame pasirengę imtis veiksmų, E, pasinaudodami visais instrumentais, kurie mums yra prieinami, jeigu prireiks. Ypatingai Europos centrinis bankas yra pasiruošęs reaguoti į viską, kas gali mūsų laukti po Junktinės karalystės referendumo dėl likimo ir išstojimo iš Europos Sąjungos. Perėsiu prie investicijų eurozonoje po to, kai 2008 metais buvo užfiksuota finansinė krizė ir kai po to atsigavo e, visuotinės, e, kai sustiprėjo Europos e, viešosios skolos krizė, po, po to dabar investicijos į eurozoną jau pradėjo atsigauti. Ypač verslo investicijos atsigavo nuo 2013 metų ir taip pat viešosios investicijos, taip pat investicijos į būstus irgi dabar jau stabilizavosi. Nespaisant šitų teigiamų tendencijų, dabartinis investicijų lygis yra vis tiek nepatenkinamas. Bendrų investicijų lygis eurozonoje yra tik tai e, yra netgi 10 procentų mažesnis negu buvo prieš krizę. Todėl reikia toliau veiksmų, įskaitant ir veiksmus ES lygių. Investicijų planas Europai yra puikus pavyzdys tokių veiksmų mes e, siūlytume išplėsti šitą planą ir už 2018 metų. Bet šito plano sėkmingumas priklauso nuo to, kaip bus sugebėta pagerinti investicijų aplinką tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu. Ir tik tai reforma šioje srityje gali užtikrinti programos ilgalaikį poveikį. ES lygių. Ir čia Europos parlamentas turi atlikti labai svarbų vaidmenį, kaip e, teisėkuros sistemos lygiavertis dalyvis, mes turėtume ir toliau tvirtinti bendrąją rinką, ypač energetikos, transporto ir skaitmenės ekonomikos sektoriuose. Taip pat turėtume pilnai išnaudoti dabartinį bendros rinkos teisės aktų sukūriamą potencialą, stengdamiesi, kad jis būtų įgyvendintas E, kad teisės aktai būtų gyveninti pilnai ir nuosekliai. Europos aspekto stiprinimas įgyvendinant reglamentavimo teisės aktus, tai sumažintų e, skirtumų sudėtingumą, supaprasintų situaciją, taip pat suvienodintų visas sąlygas visiems e, rinkos veikėjams. Be to, to, dėl to turėtų būti lengviau e, perkelti santaupas į, į produktyves investicijas. Bankų sąjungoje, skaitant ir Europos centrinį banką, kaip prižiūrėtoja tos sąjungos, turi atlikti labai svarbu vaidmenį, užtikrindama, kad bankų sektor, e, finansinės rinkos e, paskirstytų išteklius ir investuotų ten, kur yra didžiausia tikima graža. Kapitalų rinkų pažanga ES tikrai padės pagerinti investicinę aplinką ES. Ji padės skatinti investiciją, ypač MVI ir e, investicijas į ilgalaikius projektus. Nuo to sustiprės kapitalo rinkos. Teisės aktai dėl paprastos, skaidraus ir standartizuoto vertimo vertiminiais popieriais, apie kuriuos jūs diskutuojate, yra labai gerai apčiopiami pavyzdžiai, kaip ES teisės aktai gali išplėsti finansavimo galimybės ES įmonėms, taip pat paskatinti tarp, tarptautinės investicijas ir galiausiai teigiamai paveikti ES investicinę aplinką. Nacionalinių lygių reformos, kurios pagerintų verslo e, sistemą, sistemos sąlygas ir sumažintų e, administracinės ir e, reguliavimo tokius trikdžius, taip pat tokios reformos turi būti siekiamos. Nes apskritai visas, visa institucinė sąranga padės transformuoti finansinius išteklius ir paversti juos produktyviamis investicijomis, kurios padidins e, našumą ir galiausiai padės kurti naujas darbo vietas. Nepakankamas arba neveiksmingas viešų pirkimų įgyvendinimas, taip pat mokesčių sistemos, teisinės sistemos, teismų sistemos ir nemokumo e, galimybės, kurios yra matomos kai kuriuose valstybėse, turi būti sprendžiamos. Dėl to e, kiekvienai valstybei skirtos konkrečios rekomendacijos gali būti labai puikiai tam skirta priemonė kuri galėtų panaikinti kliūtis investicijoms konkrečiose valstybėse narėse. Be to, tos šalis, kur e, ir viešiai finansai tai leidžia, turėtų e, įgyvendinti viešasis investicijas į to, tas ekonomikos rytis, kur tikimasi geriausio auginimo, e, augimo. Galiausiai investuotojai tikrai turi, aiš, jiems reikia aiškumo dėl ekonominės ir institucinės aplinkos, kurioje jie veikia. Tai yra irgi viena iš priežasčių, kodėl maždaug prieš vienus metus penkių pirmininkų ataskaitoje buvo pristatytas planas skirtas sustiprinti Europos ekonominį ir pinigų sąjungai. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad mes tikimės, kad mūsų ekonomika atsigaus, nors nelabai greitai, bet užtikrintai. Bet vis tiek šitas atsigavimas turėtų būti įtvirtintas ir tam turime dėti pastangas kad e, pagerintume verslo aplinką, kurtume palankės investicijos sąlygas ir didintume darbo našumą. Jeigu šių tikslų pasieksime, tai ne tik bus sukurtos sąlygos infliacijai aukti, e, e, kur reikia mažėti ir suktis apie 2 procentus. Tai labai taip pat pagerins Europos žmonių pragyvenimo lygį. Piliečiai ir rinkos turi būti tikri dėl mūsų galimybių kovoti su bendrais iššūkiais. Ir mes tik kartu Europą paversime stipresnė. Dėkui uždėmesi, o dabar melai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū už žanginį pasisakymą. Taip pat už pateiktą išsamų politikos skirtos investicijoms didinti vertinimą. Dabar sutiksime žodį komiteto nariams užduoti klausimus. Visų pirma, komitete vicepirmininkas Pablo Zalba, ačiū pirmininkė, ponė Dragi, ačiū už kalbą. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, apie Brexitą. Keletą progų esate pasakęs, kad pasitelksite visas e, turimas priemonės šiuo klausimu. Aš tikiu, kad kai ECB žada tokius dalykus, savo pažadus ištesi. Tačiau jei matytume apie scenarijų, kurio, kuris kaip tik mes nepasiteisins ir jeigu Junktinė karalystė nustot, nuspręstų pasitraukti iš es, kokiu veiksmu ECB imsis, ko reikės, kad sušvelnintumėme Junktinės karalystės pasitraukimo e, pasiekmes. Toliau, Kalstrūje dirbančio teismo e, sprendimo pasiekmes. Prievolė e, stebėti vienakrypčius pinigų politikos sandarius, kuri, kuri e, tenka ir Vokietijos konstituciniam teismui, ir parlamentui. Ar tai kažkaip tiesiogiai yra juntama ACB darbe. Dar vienas dalykas. Neseniai buvo pastebėta, kad ACB per nelik stengiasi užtikrinti atsi, ekonomikos atsigavimą ir paskatinti reformas. Tačiau ne visada tos reformos e, akivaizdžiai matomos. Jūsų vykdama pinigų politika uh, Ar ją vertindamas manote, kad ją remia ir atspindi valstybės narės įgyvendindamos reformas? Jeigu valstybės imtųsi reikalingų reformų, ar tuomet e, centriniam bankui nereikėtų taip aktyviai imtis tokių aktyvių pinigų politikos priemonių. Ačiū. Atsakydamas į pirmą klausimą, noriu pasakyti, kad labai sunku nuspėti, įvairius aspektus e, balsavimo jungtinėje karalystėje ir, ir, ir pasiekmes to balsavimo Europos rinkoms ir eurozonai. Taip pat sunku būtų spėlioti ir susitelkti ties vienu scenariumi, o ne kitu. Todėl noriu pasakyti, kad mes bandome pasirenkti visiems uh, galimiems atvejams. Ir dabar negalėčiau nieko tikslesnio pasakyti. Mes atlikome visą parengiamą į darbą. Atsakydamas į jūsų antrąjį klausimą, pasakyčiau štai ką. Visų pirma, vienakryčių politiko, pinigų politikos sandorių programa išlaiko e, bendrą valiutą eurozonoje. Ir mes imamės visų priemonių patikį, laikydamėsi ECB įgaliojimų, tai yra užtikrinti kainų stabilumą. Apie tą jau patvirtino ir Teisingumo teismas, ir e, Vokietijos konstitucinis teismas. Ir mes tai konstatuojame. Toliau reformos ir pinigų politika pinigų politika, kurio, kurią vykdome, užtikrina, kad įvyktų ciklinis atsigavimas ir jis iš tikrųjų vyksta. Ar tas ciklinis atsigavimas virs struktūriniu, atsakymas yra tai įvyks tik tuo atveju, jeigu bus įdėktos struktūrinės reformos. Antras dalykas, nekartą esu sakęs, kad e, Infliacija yra pinigų politikos fenomenas ir žinome, kad tokia pinigų politika leis mums sugrįžti prie mūsų tikslinės infliacijos, kuri būtų mažesnė nei 2 procentai. Tačiau e, sugrįžimo sparta e, labai varijuos ir priklausys nuo to, ar struktūrinės reformos bus įgyvendintos ar ne procesas būtų daug, daug spartesnis ir netoks skausmingas, jeigu jos atsirastų. Kai kurios šalis pradėjo kai kurias struktūrinės reformas, bet reikia nuveikti daugiau. Ačiū. Permonš Bereš. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų pasisakymą ir už tai, kad jūs akcentavote, kad Europai reikia investicijų Čia žinoma. E, kalbu apie pasiūlymus, kurie buvo išdėstyti pasaulio ekonomikos forume, kur jūs pasakėte, kad dar kartą akcentuojate, kad yra gyvybiškai būtina atkurti instituciją institu, pasitikėjimą institucijomis eurozonoje, kad institucijų kūrimas čia dar neužbaigtas, kad reikia pažangos ilgos trukmės laikotarpiu, bet tai aktualu ir trumpos trukmės laikotarpiu, nes tai atsiliepia investicijoms. Ir iš šio požiūrio taško noriu užduoti dvigubą klausimą. Visų pirma, jūs esate vienas iš penkių, penkių pirmininkų pranešimo autorių. Ten kalbate apie eurozonos biudžetą. Kaip žinote, mes taip pat rengėme pranešimą šią temą, kur pasisakoma už paspartintą darbą šiuo klausimu eurozonoje. Kaip jūs numatote ateities etapus, kad, kad ir kokia būtų Junktinės karalystės referendumo baigtis? ES yra pradėjusi diskusijas dėl komisijos vykdomo darbo, dėl investicijų plano pates, pratesimo, tai yra Junkerio plano. Jūs minėjote temas, kaip galima būtų mobilizuotis Euro, Europos mastu, bet nekalbant apie penkių pra, pirmininkų pranešimą, man atrodo, kad Junkerio planas yra labai aktualus jūs minėjote jį kaip pavyzdį, ar e, pratesdama šį pavyzdį norėčiau paklausti, ar nemanote, kad reikia korekcijų ir akcentuoti viešųjų investicijų dalį, kad tai taptų sverto e, veiksniu ir taip pat mm, suvaldyti riziką, nes per nelik daug didelis prioritetas teikiamas investicijoms E, kurios nebūtinai yra, duos aukštą gražą. Reiktų nepamiršti, kad e, Europoje turime siekti ekonomikos konvergencijos. Thank you. Ačiū. Atsakydamas į pirmąją klausimą, noriu pasakyti, kad nekartą pastebėjome, kad pinigų sąjungos kūrimas dar neužbaigtas ir kol ji neužbaigta, ji žinoma yra trapi. O tai reiškia, kad ji neatspari sukretimams ir jos narių piliečiams gali tekti mokėti aukštesnę kainą už tai, kad šalis yra pinigų sąjungos narės todėl ją reiktų užbaigti kurti. Jos užbaigimas turėtų vykti keliais etapais. Visų pirma, reiktų ją padaryti atsparesnę, kitas svarbus veiksnys užtikrinti e, darbo jėgos judumą, finansinį dalymą, bendrą finansinę atsakomybę ir taip pat sukurti e, sukretimų absorbavimo mechanizmą. E, apie kurį taip pat užsimenama penkių pirmininkų pranešime. Svarbiausia būtų pernelik neapsunkinti fiskalinės politikos. Matėme, kad prasidėjus finansiniai kriziai daugelį šalių buvo tokia biudžeto uh, situacija, dėl kurios jie negalėjo naudotis fiskalinės politikos priemonėmis. Jos neturėjo priemonių e, atremti krizę to negalėjo padaryti, nes jų fiska, fiskalinė politika buvo pernelik apsunkinta ankstesnį, ankstesniais metais ar tiesiog buvo padaryta pernelik daug klaidų prieš krizinių laikotarpių. Taigi fiskalinė politika turi būti atspari, ji neturi būti pernelik apsunkinta ir e, ypač reikiantis asimetrinių sukretimų ir dėl to reikia sukretimų absorbavimo mechanizmo. Visi šie dalykai būtų reikalingi norint užbaigti pinigų sąjungos kūrimą. Reikia nepamiršti kad norint sukurti e, sukretimo absorbavimo mechanizmą, reikia, kad valstybės e, viena kita pasitikėtų o kad jos pasitikėtų, e, solidarumą turi lydėti atsakomybė. Kad tai būtų, kad reikia dviejų elgesio modelių. Visų pirma, valstybės turi laikytis taisyklių, antra siekti konvergencijos. vykstančiose diskusijose turėsime daugiau galimybių visą tai aptarti, bet aš noriu tiesiog paaiškinti, kaip visi šie dalykai yra tarpusavėje susiję, jau nekalbant apie technokratišką atsaką, e, kaip reikėtų stiprinti pinigų sąjungą. Kita vertus, ar tai vienintelis kelias priekin? Jei vertinsime neseną patirtį, matysime, kad pagrindo optimizmų yra netgi nekuriant naujų institucijų buvo e, suvienyti ištekliai, bandant patenkinti bendrus poreikius. Ir to pavyzdys e, bandymas užtikrinti e, vidinį ir išorinį saugumą. Panašių tokių pavyzdžių bus ateityje ir dabar jau, pavyzdžiui, galime akcentuoti vieną, tai gynybą, gynybos sektorius. Tai, tai yra kelias, e, kur, kur, kuriuo net nereikia kurti naujų finansinių institucijų ir galima suteikti pinigų sąjungos narėms, es narėms galimybę sutelkti išteklius, kad drauge atremtų iššūkius, kurių negali atremti atskirai. Jūsų antras klausimas susijęs su investicijomis. Aš keletą kartų esu minėjęs, kad e, tikrai reikia didesnio, vieš, didesnio likmens viešojo sektoriaus investicijų, nes dėl finansų ir ekonominės krizės net nemažai valstybių buvo priversos imtis biudžeto konsolidavimo priemonių. Ir jos tų priemonių ėmėsi veikiausiai dėl didžiulio spaudimo joms daromo. Ir taip pat dėl to, kad tuo metu tai atrodė lengviausias kelias e, - padidinti mokesčius ir sumažinti viešasias investicijas, nesumažinant einamųjų išlaidų. Manau, jog labai svarbu atkurti ankstesnį viešų investicijų lygį ir, kaip jau sakiau, dabar jis 10 procentų dar žemesnis e, nei iki krizinių laikotarpių. Ir net prieš krizinių laikotarpių investicijų lygmo netitiko jokių istorinių e, rodiklių. Ir nes jis pradėjo aukti tik tai 10-mečio viduryje. Ir dabar labai svarbu labai griežtai atsirinkti, sprendžiant, kur investuoti viešojo sektoriaus lėšas, išvietimą, skaitmaninę darbo atvarkę tyrimus, o ne tiesiog į paprastą infrastruktūrą. Junkerio planas yra sveikintinas, bet turime nepamiršti, kad procesas yra lėtas ir greitų metų rezultatų nebus, bet svarbu, kad mes keistume šią svarbę mūsų biudžeto dalį, bet procesas vyksta lietai. Ir ECB, žinoma, sveikina sprendimą e, tą, to investicijų plano laikotarpį pratesti po 2018. Pirko, Dėkoju, Irko. Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, kad atsiranda tam tikrų priešpriešų tarp oficialių infliacijos tikslų Centrinio banko ir ekonomikos. Jūs pateisinate tą infliacijos tikslą mažiau negu 2 procentų, bet Mes žinome, kad galiausiai dėl to mažėja kainos ir dėl to tai pakenkia ekonomikai. Jeigu infliacijos rodiklis yra pernelyg žemas, tai tuomet vartotojai mažiau vartoja. Fin, atsiprašau, Suomijos bankas mano, kad Suomijos ekonomika atsigauna todėl, kad didėja e, namų ūkių vartojimo paklausa. Ir e, ta politika prieštarauja Centrinio e, banko politikai. Labai svarbu, kad paskolų tie tos palūkanos nebūtų pernelik didelės. Tai aš norėčiau paklausti, ar ponas Dragi ketina pakeisti e, tikslinius infliacijos rodiklius pagal realią ekonomiką. Ar nebus taip, kad centrinių bankų ekonomika reikš, kad namų ūkiai pernelyg daug skolinsis? Kaip jūs viską vertinate? Thank you. As, as I said before, growth is... Kaip ir sakiau anksčiau, Augimas vyksta užtikrintai ir lietai. Mes jau turime įvairios patirties ir labai nesenos. Reikia suprasti, kad augimą labiausiai skatina namų ūkių paklausa, tai yra vartojimas ir e, investicijos. E, tiesą sakant, verslo investicijos labiausiai ir prisidėjo prie 2015 metų antros pusės ekonomikos augimo. Mes manome, kad mūsų piniginė politika yra efektyvi. Mes esame numatę poziciją nuo 2014 metų ir gal net anksčiau ir jie vadovaujamės. Be to prisidėjo ir žemos naftos kainos, tačiau, kaip jau sakiau anksčiau, atsiranda dėl to ir tam tikra rizika. Bijau, kad tos piniginės politikos pritaikymas sukeltų, atsiprašau, jūs, jūs klausėte, ar nemanau, kad centrinių bankų politika e, sukels perteklinį skolinimas. Aš taip nemanau. Dabar mes matome augimą jau beveik trejus metus. Tačiau augimo rodikliai vis dar yra kuklus. Aš nematau šiandieno kokiu nors įrodymu, kad yra pertekliniai skolinamasi ar kad yra e, pernelyg pasitelkimi svertai. Mes nuolat stebime situaciją. Žinome, kad egzistuoja finansinio stabilumo rizika ir ją reikia suvaldyti labai ankstyvoje stadijoje. Ačiū. Dėkuoju Ramon Tremosa. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Dragė, aš turiu Jums tris klausimus. Pirmasis. Per paskutinę spaudos konferenciją Jūs teigėte, kad finansinės sąlygos eurozonoje vasarį buvo sugriežtintos ir dėl to kovo buvo priimti ECB veiksmai. Atrodo, kad tų sąlygų griežtinimas ir toliau tęsiamas. Ar ECB nemano, kad toks griežtinimas gali turėti neigiamą poveikį eurozonos ekonominiams aplinkybėms. Antras klausimas. Praėjo aštuoneri metai po krizės pradžios, tačiau kai kurios valstybės vis dar turi slėpti valstybės skolą. Ar ECB nemano, kad reikėtų čia taikyti taisyklės vienodai visoms valstybėms narėms, ne vien tik tai mažoms valstybėms narėms? Trečias klausimas. ECB politika prisidėjo prie kreditų augimo eurozonoje, tačiau investicijos neauga. Gal ECB e, pagalvos apie e, didesnio turto pritraukimą, kad būtų perkamos obligacijos, kad būtų pritraukiamos valstybinės ir privačios investicijos. Ačiū. Dėkoju. Finansinės sąlygos Atsiprašau. Finansinės sąlygos buvo sugriežtintos nuo sausio mėnesio. Toliau E, mes e, matėme e, kintamumą, bet dabar viską vertiname štai kaip. Kovo mėnesį buvo priimtas paketas, jis buvo priimtas tam, kad būtų paskatintas ekonomikos augimas ir dabar didžiausią dėmesį mes skiriame įgyvendinimui. Kaip jau sakiau anksčiau, mes privalome įgyvendinti visus tuos veiksmus. Rytoj kalbėsime apie tolesnius veiksmus ir taip pat pasižiūrėsime, kaip bus na, daromas tas poveikis ekonomikai. Na, bet to mes atidžiai stebime rinkas jeigu pastebėtume, kad tas finansinių sąlygų griežtinimas yra nepageidaujamas, jeigu kyla grėsmė, kad bus pakengta vidurinio laikotarpio infliacijos perspektyvai, tai tada imtumėmės visų priemonių, kurias turime, kad situaciją pakeistume. Antras klausimas buvo susijęs su deficitais ir su kai kurių valstybių narių didelė skola. ECB e, teigia štai ką. Taisyklės turi būti nuosekliai taikomos šalise ir tai turi būti daroma laiku. Taisyklių patikimumas yra esminis. Mes nuolat pabrėšime šį faktą. Jeigu kyla kažkokių teisinių klausimų dėl taisyklių įgyvendinimo, tai tie klausimai turi būti tinkamai užduodami ir sprendžiami. Trečias jūsų klausimas. Mes matėme, kad investicijos išaugo, bet tas greitis nėra didelis. Visgi yra tendencija didėjimo. Po to numatomos didesnio vartojimo tendencijos. Negana to mes matome, kad didėja išlaidos per praėjusius mėnesius. Dėkuoju, Marisa Matės. Labai ačiū. Pone Dragi, dėkoju, kad šiandien atvykote. Aš norėjau pakalbėti apie investicijas. Man atrodo, diskutuojant apie šios dalykus, reikia e, suprasti, kodėl ECB politika visgi nepatidina investicijų, bent jau ne tiek, kiek mes norėtume. Aš labai atidžiai skaičiau visus pasirašymui pateiktus dokumentus ir e, turiu pasakyti, kad e, visi e, pranešimuose kalbėjo apie pluralizmą. Visą tai, ką matome tekstuose, atitinka tai, ką girdime iš įmonių visoje ES. Tai patvirtina ir investicijų tyrimai, kurie buvo atlikti. Verslo lyderiai pabrėžia tam tikrus faktus. Jie yra susijęs su ekonomikos statusu ir paklausa, bet nėra kalbama apie e, finansinius kaštus ir kreditavimo problemas, bet e, būtent tai ir daro įtaką investicijoms. Dabar klausausi jūsų pasisakymą ir man susidaro įspūdis, kad ECB politika nelabai atitinka realybę. Mums reikia, kad būtų skatinama paklausa. Reikia turėti tokias priemonės, kurios skatintų valstybinės investicijas. Tos investicijos gali turėti labai didžiulį vertingą poveikį, e, taip pat ir valstybės išdui. Man tuomet tai tokiuose šalise kaip Portugalija, net ir taikant griežto taupimo politiką, E, vis tiek 2016 2 procentai sumažėjo valstybės skola. Panas Dragi kalbėjo apie e, būtinybę paskatinti valstybinės investicijas ir dokumentai, kuriuos mes skaitome, taip pat e, tai pabrėžia. Visgi ECB politika iš tiesų nesutampa su tuo, ką jūs dabar paminėjote. Noriu labai tiesiai užduoti Jums klausimą. Kaip galite paskatinti valstybinės investicijas tam, kad e, tai padarytumėte, man atrodo, reikia struktūrinių reformų. E, dėkoju. E, dabar noriu aiškiai išdėstyti situaciją. Vartotojai gauna naudos iš vis dar ganėtinai žemų naftos kainų, o investicijos auga prie jų prisideda didesnis įmonių pelnas ir palankios finansinės sąlygos. Kalbant apie investicijas. Po 2008 metų finansinės krizės ir taip pat Europos valstybinės skolos krizės realios investicijos eurozonoje dabar pradėjo atsigauti. Verslo investicijos e, taip pat atsigauna nuo 2013 metų, o kalbant apie valstybinės e, investicijas, tai e, jos stabilizavosi. Taip pat stabilizavosi investicijos į nekilnojamą turtą. Nepaisant šių pozityvių tendencijų, dabartinis investicijų lygis vis dar yra nepatenkinamas 10 procentų mažesnis negu prieš krizę. Dar kartą pakartoju tai, ką sakiau. Noriu pasakyti, kad mūsų politika buvo sėkminga, nes investicijos auga. Ar to pakanka? Ne. Reikia imtis papildomų veiksmų. Beje, kaip sakiau, situacija dabar yra geresnė, kadangi auga įmonių pelnas. Visgi, prieš pereidamas prie valstybinės valstybinių investicijų noriu pasakyti, kad mes kalbame apie eurozonos vidurkį. Tai reiškia, kad yra E, tokių zonų, kur investicijos vis dar atsilieka ir tokių, kur investicijos auga sparčiau. Tam, kad investicijos įsibėgėtų ir beje, mes kitame Kitose pasaulio šalyse irgi nelabai matome tokių tendencijų, bet, bet kuriuo atveju tam, kad investicijos įsibėgėtų, reikia laiko. Primti sprendimus dėl investicijų e, reikalauja laiko ir atsiranda tam tikras neiškumas, e, kuris turi būti išsklaidytas tam, kad investicijos įsibėgėtų ir sutvirtėtų. Mes skatiname tai, kas dabar vyksta, bet norėtume matyti didesnį augumą. Augimą. Žinoma, kad e, valstybinės investicijos čia irgi užima svarbu vaidmenį. Ar visos šalis e, gali leisti savo didinti valstybinės investicijas? Uh, Žinoma, kad ne visos tos, kurios turi finansinio lankstumo, gali tai daryti, o tos, kurios ne, turi galvoti, kaip perdėlioti savo valstybės biudžetą. Jos turi didinti privačių investicijų procentą. Kuo daugiau mes nagrinėme šią temą, tuo akivaizdžiau, kad biudžeto sudėtis yra labai svarbi, taip pat svarbi, kiek yra pats biudžeto dydis ypač kai kalbame apie tas šalis, kurių skola yra didžiulė arba kurios turi ribotą pateikimą į rinką. Tom šalims labai svarbu perdėlioti savo biudžetą, kad tos valstybinės investicijos paminėtose srityse būtų didesnės. Dėkuoju, Filip Lamberts. Uh, Sveiki atvykę, pirmininkė Dragi, turiu tris klausimus. ILA dabar yra nacionalinio centrinio banko prerogatyva, kadangi priežiūra vyko nacionaliniu lygiu, dabar priežiūra yra nebe nacionalinė, taigi gal reikėtų keisti ir teisinę sistemą. Antras dalykas. Trilo 2. Nebėra prieigos valstybėms narėms, jeigu norint finansuoti realią ekonomiką. Anksčiau būdavo tokios sąlygos nustatytos tom programoms kad buvo galima gauti prieigą prie Trello 2, jeigu pasiskolintos lėšos bus skirtos realiai ekonomikai sustiprinti. Kaip suprantu, dabar taip nebėra ir jeigu tikrai taip, tai kodėl? Nes tikslas yra vis tik pastipri, sustiprinti e, skolinimą e, realiai ekonomikai stiprinti. Ir toliau dėl to, ką sakė Pervanš, irgi jūs sakėte, vienas iš dalykų, ko reikia, tai yra konvergencija. Aš visiškai su to sutinku, bet uh, Jeigu pažiūriu į tokias valstybės kaip, pavyzdžiui, Italija, kurią jūs puikiai pažįstate, po 150 metų unifikacijos tikrai negalite teikti, kad ekonominės sąlygos yra homogeniškos visoje šalyje ir kad galimybės yra vienodos. Vokietija buvo suvienita tuo pat metu kaip e, Italija. Ir dabar irgi e, Vokietijoje taip pat yra didžiuliai skirtumai ekonominė prasme šalies viduje. Taigi, jeigu aš pažiūrėčiau iš politinės laiko perspektyvos, tai tos, tie pokyčiai gali užtrukti begalės laiko. Dėkui. Pirmas klausimas. Jūs teisingai pastebėjote. Mes gilinamės dabar į tai. Tai nėra paprastas sprendimas, nes Čia kalbame apie tolesnį kompetencijų perdavimą iš nacionalinių institucijų Europos centriniam bankui. Ir tai yra tokios kompetencijos, kurios dažnai yra panaudojamos e, nepalankiausiamis sąlygom, nepalankiausiamis sąlygom susikloščius. Taigi mes dabar svarstom apie tai, galvojam, bet kol kas negaliu nieko konkretaus, ką jums pasakyti kol kas. Toliau dėl Teltro 2, taip, iš tiesų yra tam tikros sąlygos matytos. O trečias punktas, ką jūs sakėte, yra labai svarbus. Konvergencija, tai kai apie ją kalbame, turime kalbėti apie jos mastą. Ir be abejo, tai užtruks. Ir Nors sakiau, kad konvergencija yra vienas iš pagrindinių pagrindų pasitikėjimui, svarbu yra ieškoti konvergencijos sukūrimo galimybių. Ir kai kurioms valstybėms narėms tai reiškia labai konkrečių esminių reformų įgyvendinimą pagrindinėse sritise. Tokios yra realios pastangos, kurios yra reikalingos kad šalis priartėtų prie tų, kurios gyvena geriausią praktiką. Ir tai užtrunka. Ir tikrai neneiksiu, tie pavyzdžiai, kuriuos jūs paminėjote, yra puikus, tikrai gali kartais tokios reformos užtrukti labai ilgai. Bet jeigu ši pinigų sąjunga nebūtų turėjusi būti e, sandorių sąjunga, e, jeigu ji tokia nebūtų, tai mums reikia siekti konvergencijos. Jeigu tai to nebus, tai reikės tada e, nuolatinių kreditorių ir nuolatinių skolintojų. Visą laiką bus tokie du žaidėjai. O dabar e, mes norime, kad situacija būtų tokia, kad valstybės būtų vienose situacijose kreditorės, kitose skolintojose, tos, kur skolinasi. Bet tokią sąrangą pasiekti tikrai yra labai sunku per trumpą laiką. Ir kaip jūs sakėte apie laiką, kad ilgai užtrunka viskas, tai dar kartą pakartosiu, kad viskas priklauso nuo valstybės dedamų pastangų. Dėkui toliau, panas Valiai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju taip pat ir pirmininkui Mario Draghi už tai, kad šiandien atvyko pas mus ir kad informavo mus daugeliu svarbių klausimų. Dėl toliau viešų investicijų. Be abejo, reikia investicijų į mokslo tyrimus, inovacijas, infrastruktūrą ir kitus panašius dalykus. Bėda yra ta, kad Junkerio fondas EFSI koncentruojasi į labai netvarius infrastruktūros projektus. Bet dar kalbant apie penkių pirmininkų pranešimą, tai mes tebesigiliname į bendros indėlių garantijų e, sistemos kūrimą. Ką tai realiai reikštų? Federalinis rezervas JAV negali garantuo, gali garantuoti 100 tūkstančių dolerių, bet Europoje nebūtų įmanoma numatyti tokių garantijų 100 tūkstančių eurų. Ir man atrodo, kad tas kompromisas, kurio siekiama, jis neatspindės to, kad yra trečio lygio turtas daugelį, daugelio Europos įmonių e, turto ataskaitose. Kaip jūsų nuomonė reikėtų finansuoti visas siūlomas priemonės? Nes tebe vyksta diskusijos e, mūsų komitete Jos vyksta labai aršiai, įmandomu būtų kokia jūsų nuomonė, kaip finansuoti visas tas priemonės. Jeigu tikrai norime veiksmingos Europos ekonominės ir pinigų sąjungos, turime pripažinti, kad yra problema tie, kurių e, valiuta yra nepakankamai e, vertinama e, su, au, santykė su eurų, pas juos atsiranda didžiuliai perviršiai. Ar jūs manote panašiai ir kaip ką manote? Dėl antro klausimo, tai ne, nieko negaliu pasakyti, tiesą sakant, nes atsakymas viršytų mano kaip Centrinio banko atstovo įgaliojimus. Tai yra labai konkretus klausimas skirtas e, valstybėms narėms. Ir kaip būtų geriausia finansuoti bendrijos biudžetą. Na, galiu pasakyti tik tai kaip mums atrodo bendrai, kaip atrodo e, fiskalinė politika dabar. Dabar ji yra ekspansinė. Ankstesniais metais taip nebuvo. Taigi, iš dalies taip yra remiamas atsigavimas ir tolesnių veiksmų galima imtis nacionaliniu lygiu, pavyzdžiui, peržiūrint nacionalinių biudžetų sudėti, kaip ir sakiau anksčiau, arba uh, net galbūt išplečiant kai ką, kur tai galima. O dėl indėlių draudimo ir garantijų mes konkretaus vaidmens čia netliekame, mes tik tai rengiame nuomonės. Bet konkrečios nuomonės dabar irgi nelabai galiu pasakyti. JAV FDIC, jeigu neklystu, Ne federalinis rezervas teikia tokias garantijas, bet nebeprisimenu tiksliai, koks yra, e, kokia yra institucinė sąranga indėlių garantijų sistemos JAV. Bet dabar, kaip žinote, dėrybos sustojo, nes viena vertus yra norima visų pirma sumažinti portfelių rizikingumą, bankų portfelių rizikingumą, nustatant suverenių obligacijų e, turėjimo ribas komerciniams bankams. Kit, iš kitos pusės yra norima iš pradžių įgyvendinti naujas priemonės, o tada jau vertinti riziką. Taigi tokia yra dabar situacija. Mes galime pasakyti, kad tai yra trečiasis bankų sąjungos ramstis ir todėl labai svarbu, kad būtų rastas koks nors kompromisas tam, kad indėliai ir indėlininkai būtų traktuojami vienodai visoje eurozonoje. Mes su, esame priežiūros institucija, kuri prižiūri visus bankus ir bankininkus, bet mes neprižiūrime indėlininkų. Taigi galima būtų mums teikti platesnius įgaliojimus, kad mes galėtumėm užtikrinti e, vienodas sąlygas visiems indėlininkams eurozonoje. Ačiū toliau, Barbara Kapel. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pirmininkė Dragi. Dabartiniai tyrimai, kuriuos atlieka Vokietijos Bundesbankas, teigia, kad e, infliacija šiek tiek išaugo ir yra skaičiuojama, kad nuo 2016 iki 2018 metų infliacija gali išaukti nuo 1,1 iki 1, 1 procento per metus. Tokiu mastu jį išauks. Bet jeigu patikrintume, kiek realus toks teiginys, tai nelabai realus. Nes kainos eurozonoje nukrito 0,01 procento. 1,7 milijardų eurų grinų pinigų injekcija vis tik tai reiškia, kad kad susiklostė labai mažas valstybinio obligacijų e, lygis. Jų vertė sumažėjo. Pavyzdžiui, Vokietijos obligacijos praėjusį mėnesį pasiekė mažiausią kada nors buvusią vertę. Ir jeigu Europos centrinis bankas siekia pelno iš įmonių obligacijų, tai reikia gal kalbėti apie maždaug 16 procentų e, įmokas, kurias mokėtų įmonės. Ekspertai teigia, kad e, rinkos gali reaguoti neigiamai ir gali susiklostyti e, valstybinių vertinių popierių burbulas, o tai galėtų neigiamai paveikti finansinį stabilumą. Praėjusią savaitę Briuselėje, sakydamas kalbą, jūs pabrėžėte, kaip svarbu gyvendinti struktūrinės reformas. Ir taip pat pinigų politiką reikia suderinti su fiskalinė politika. Mano klausimas yra štai koks. Kokias priemonės siūlote jūs? Europos komisijai. Tam, kad būtų užtikrinta, kad eurozonos valstybės narės įgyvendintų daugiau struktūrinių reformų, nes tik 11 procentų atskiroms valstybėms skirtų rekomendacijų yra įgyvendinama. Ir e, be to gražo, gra, graža labai maža. Tai kaip paskatinti valstybės narės įgyvendinti tas rekomendacijas? Ačiū. Norėčiau porą žodžių pasakyti apie tai, kokios yra mūsų prognozijas dėl infliacijos. Mes manome, kad infliacija atsigaus e, šių metų antrajame pusmetyje. Iki metų pabaigos uh, E, metų vidurkis bus 0,2 procentai, tačiau kitais metais jis turėtų išaukti 1,3, iki 1,3 procentų, o 2018 iki 1,6 procentų. E, šis infliacijos padidėjimo koregavimas vyksta dėl mūsų piniginės politikos priemonių. Eurozonos atsigavimas, nes mes matom, mes, mes manome, kad augimui stiprėjant e, da, darbo rinkoje sąlygos gerės ir kažkuriuo etapu išauks ir nominalūs atlyginimai. Tai jau iš dalies vyksta kai kuriuose eurozonos dalise, bet tai dar nėra išplitę visoje eurozonoje. Taip pat e, iki metų pabaigos įsivyraus kai kurie baziniai pokyčiai dėl naftos kainų, kurio, kurios paskatins infliacijos e, augimą nuo 0 iki 0,3 procentų dydžio per ateinančius kelis metus. Tai iš esmės yra mechanizmas, e, kuris iš augimo virsta infliacija. Ir tai užtrunka ilgiau nei įprastai. Tikriausiai su šiuo pastebėjimu mes visi sutiksime, nes mes pagidautume, kad augimo atsigavimas ir infliacijos augimas vyktų daug stipriau, bet tai nestebina, nes nuosmukis buvo labai gilus ir truko ilgą laiką. Ir tai reiškia, kad reikia daugiau laiko. Ir tuos uh, ekonomikos e, visas neigiamas pasakmes e, iškoregavus atsigavimas vyks. Jūs pastebėjote ir tai, kad struktūrinių reformų sparta, ypač pastaruoju metu, buvo tikrai netenkinanti. Šalių vyriausybės turės imtis daugiau veiksmų čia. Bet aš nebūčiau pernelik pesimistas, vertinant pastarųjų dviejų metų poslinkius, ypač kai kuriuose šalise. Ne, nebuvo taip, kad buvo visiškas neveiksnumas tuo laiku. Ir mes visiškai pritarėme komisijos parengtų rekomendacijų pobūdžiui. Vienintelė mūsų pastaba. Uh, yra ta, kad tas rekomendacijas reikėtų įgyvendinti ir imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad e, tos rekomendacijos būtų įgyvendintos. Ačiū toliau Markus Ferber. Ačiū pirmininkė. Dragi, už tai, kad atėjote vėl susitikti e, su mumis ir atsakinėjate į mūsų klausimus. Norėčiau grįžti prie jūsų veiksmų vykdomų nuo birželio 8-osios ir tolesnės vykdomos politikos. Didesnės įmonės ypač daug naudos gauna, nes jos turi tiesioginę prieigą prie kapitalo rinkų ir, ir bendrai jų veiklos sąlygos dabar yra e, geros. Žema palūkanų norma reiškia, kad kad įmonių vertybinių popierių palūkanų normos bei siejama rizika yra mažesnė. Norėčiau paklausti, kokius kriterijus ECB e, taiko įmonių e, vertybinių popierių supirkimams ir, ir ką jūs supirkinėjate ir kokią riziką ECB yra pasirengęs prisijimti ir ar rinkų rizikos analizę jūs įtraukite į savo vertinimus ir kaip ECB reaguoja, jei e, jei, jei akcijų arba vertybinių popierių pasiūla sumažėja. Ketvirtadienį Junktinėje karalystėje vyks referendumas. Kaip žinome, e, ECB ir Britų centrinis bankas drauge dirba rengdami planą e, galimam Brexito scenariui pasirengti. Ir kokių įsipareigojimų ECB prisims šiuo požiūriu? Um. Pirmasis klausimas skirtas mūsų įmonių vertybinių popierių supirkimų programai. Mes remiamės rizikos veiksnių sistema ir mes siekime užtikrinti, kad e, mūsų superkami įmonių vertybiniai popieriai atitiktų tuos rizikos vertinimo reikalavimus. E, ir perkame tik tai vertybinius popierius, kurie gauna tam tikrą reitingą, stengiamas apsaugoti savo balanso lapus ir stengiamas išlikti neutralus savo pirkimuose. Bandome iki minimumo sumažinti iškraipimą, kurį galėtų sukelti mūsų vykdoma programa. Beje, programa m, buvo pradėta įgyvendinti labai sklandžiai ir toliau vykdoma sklandžiai ir pradėjome supirkinėdami nemažus kiekius. Ir bent jau tuo tarpu nesusidūrėme su kliūtimis, e, kurios trukdytų gyvendinti šią programą. Antra, ar tai palanku didžiosioms įmonėms ir, ir nemažoms ir vidutinėms įmonėms? Atsakymas yra ne. Pastebime, kad, didžio, kad finansavimas skiriamas didžiosioms įmonėms palieka vietos paskoloms skirtoms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Atsiranda daugiau bankų paskolų ir kadangi MVI labiau priklausomos nuo paskolų nei didžiosios įmonės, jos tikrai sveikina tai ir matome, kad e, kaštai e, paskolų kaštai MVI mažėja. Nors mes toliau vykdome savo supirkimo programą, tačiau tai reiškia, kad bankų paskolos teikiamos MVI atpigo labiau nei paskolos, e, kurias bankai teikia e, didžiosiams įmonėms. Tai reiškia, kad judėjimas vyksta. Turiu keletą skaičių. Bank, bank, bankų, bankų paskolos skirtos mikropaskoloms, kaštai e, palūkanų normų nukrito iki 129 bazinių punktų balandžio 15 šiais metais. Paskutinė e, ataskaita apie MVI prieiga prie e, finansų ir e, MVI siūlomų paskolų e, gerinimas. Situacija tikrai yra geresnė. Paskutinė informacija yra ko, šių metų kovo mėnesio. Mm, dėl tolesnių planų dirbti su Junktinė karalystė vyksta aktyvios konsultacijos tarp visų pasaulio centrinių bankų, taip pat ir TVF dalyvauja, bet nėra jokių pla planų, nėra jokių įsipareigojimų šiuo klausimu. Ačiū. Jonas Fernandės. Ačiū pirmininkė. Europos, eurozonos einamosios sąskaitos e, perteklius auga kasmet. Ir tai reiškia, kad labai sunku e, įveikti, spręsti infliacijos e, klausimą. E, atsižvelgiant netgi į, į vertinimus visus atliekamus. Ar sprendžiamas šis kai kurių valstybių einamosios sąskaitos pertekliaus ir deficito klausimas? Galbūt reiktų pasitelkti prieinamas priemonės, suteikti daugiau gebė, galimybių jų pagalba e, atstatyti pusiausvyrą tarp įnamosios sąskaitos perviršio ir deficito. Antra, TVF ir, e, ir e, parengė vertinimą dėl jūsų vykdytos e, e, gelbėjimo programos, pavyzdžiui, skirtos Graikijai. Ar ACB mano, kad komisijos vaidmuo gyvenančią programą buvo nepriklausomas. Galiausiai e, akcentavote, kad reikia laikytis stabilumo ir augimo taisyklių pakto ir laikytis e, ir gyveninti jas laiku. Nežinau, ar tai reiškia, kad taip kritikuojami kai kurių valstybių, pavyzdžiui, Ispanijos veiksmai ar, ar kitų valstybių, bet nežinau, ar jūs sąmoningai tai norėjote pasakyti ar ne. Sakydamas į jų paskutinį, jūsų paskutinį klausimą, aš pasakysiu štai ką. Taisyklės yra prasmingos tik tai, jeigu visos valstybės nusekliai jas taiko ir nusekliai laikia. Taisyklių nauda, taisyklės duoda naudą, jeigu jų pagalba sustiprinamas bendras sistemos finansinis stabilumas. O tai laikome stabilumo eurozonoje pamatu. Taip pat jei kyla teisinių klausimų dėl taisyklių taikymo, juos reiktų išspręsti. Atsakydamas į klausimą dėl komisijos parengtos apžvalgos, dėl Graikijos gelbėjimo programos, galime tik tai, dar būsime pasirengę tai komentuoti, nes neprimėme kol kas jokio sprendimo ir neperžiūrėme jos. Dėl ES semestro ir namosios sąskaitos perviršio, kaip žinote, e, perviršis e, egzistuoja jau daugelį metų. Ir vertinant bendrą eurozonos E, paklausą. Gerai, kad čia būtų pusiausvira tarp paklausos ir pasiūlos ir kad būtų e, e, einamoji sąskaita subalansuota, bet dėl daugybės veiksnių taip nėra. Ir aš apie tai jau kalbėjau. Reikia aktyvios E, vidinės paklausos, kuri paskatintų augimą. Ir, ir tai galbūt ir įvyks artimiausiais metais. Reikia skatinti ir vartojimo paklausą. Ir, ir bendra e, namosios sąskaitos situacija koreguosis. Jeigu, pa, jeigu paklausos, vieš, paklausos viešasis dėmuo eurozonoje išauktų, tai būtų geras dalykas. Este Delangė, ačiū. Pirmininkė Dragė, jūs nekartą mums esate sakęs ir vėl sakote, kad nežiūrint didelių diskusijų dėl pinigų politikos, pinigų politikos galimybės yra ribotos, jūs akcentuojate, kad reikia investicijų ir struktūrinių reformų. Gal galite, e, kalbėdamas apie pastarąją, e, pasakyti, kurios reformos yra netidėliotinos ir kuriuose sritise, kad jas dėkdami pasiektume eurozonos atsigavimo. Antra, sakėte, kad e, galima tikėtis daugiau piniginio stimuliavimo priemonių ir gal galėtumėte pasi, patikslinti, ką turite omeny, nes e, žinau, kad parlamente yra narių, kurie norėtų, kad jūs e, sėstumėte į sraigtasparnį. Turiu omeny piniginės politikos skatino priemonės. Aš nepasisakyčiau už tolesnį pinigų spausdinimą ir kiek ilgai dar galime taikyti tas priemonės, jeigu, kaip jūs sakėte, tas kit, kitų, tas kitas pamatas ref, reformos, e, tas nusileidimo e, pagrindas e, tam sraigtasmerniui dar nėra sukurtas ir sutvirtintas. Ačiū. Dėl struktūrinių reformų. Visos valstybės vykdo savo darbo atvarkę ir sunku patikslinti, pasakyti, kurios struktūrinės reformos būtų būtiniausios. Nėra taip, kad vienas uh, receptas tinka visiems. Yra šalis, kurių e, ekonom, sun, sunki ekonominė struktūra turi būti keičiama, kad jos būtų konkurencingesnės, užtikrintų augimą ir kurtų darbo vietas. Ir yra šalių, kur reikia kitokių pokyčių. Kai kurioms šalims reikia reformų, kurios užtikrintų e, paslaugų ir prekių rinkų konkurencingumą. Didesni kitoms šalims reikia darbo jėgos reformų. Daugeliu šalių reikėtų e, gerinti švietimo sistemą. Reikėtų atsakyti iš tik kokį klausimą. Kodėl nedarbas toks aukštas? Ar taip yra tik dėl to, kad nėra paklausos arba yra kažkokių kitų e, priežasčių susijusių su struktūra. Jei grįžime į laikotarpį iki krizės 2007 ir darbo užimtumo lygis eurozonoje labai nesiskiria nuo dabartinio lygmens. Man atrodo, jis buvo kažkur tai 9 procentai nedarbo lygis. Tai galbūt tai reiškia, kad problema yra susijusi ne tik su paklausa, bet ir su struktūra. Kitas klausimas, kodėl jaunimo nedarbas, jaunimo nedarbo lygis toks aukštas? Taip yra tikriausiai dėl kai kurių darbo rinkos įstatymų, kurias, kur, kurios valstybės priima 2000-aisiais. Taip pat ir, ir tai apsprendžia ir uh, tai, kad švietimo sistema nesukuria reikalingų įgūdžių. Reik... Dar vienas klausimas, kodėl e, siūlomi tokie žemi atlyginimai pradedantiems dirbti darbo rinkoje, kai, kurios, e, kai kuriuose šalise grįžtama prie 20-ojo amžiaus pabaigos atlyginimų lygio. Tai reiškia, kad reikia reformų čia. Da, yra šalių, kuriuose reikia reformuoti teismų sistemas. E, Jeigu prireikia daugybės metų, kad būtų išnagrinėta byla teisme, visi kaštai susiję su įstatymo viršenybės užtikrinimu labai išauga ir už tai moka visa visuomenė. Ir tai finansuoja visa visuomenė. Aš tik pakeičiau, pateikiau pavyzdžius reformų, kurių reiktų įvairiose šalise. Jūs klausėte, ar reikia tikėtis naujų piniginių skatinimo priemonių. Aš kalbėdamas apie tai turėjau omeny tik taltro. Dabar reikia sutelkti dėmesį į įgyvendinimą, vertinant viską iš šiandienos perspektyvos, veiksmai, kurie įgyvendinti ir kurie bus įgyvendinti, jų pakaks tam, kad e, infliacija išliktų e, netoli 2 procentų, bet žemesnė nei 2 procentai. Taigi, tą ir turėjau omeny, kai kalbėjau anksčiau. Thank you, Peter Simon. Ačiū, Peter Simon. Pone Dragė. Viename iš savo ankstesnių atsakymų, kalbėdamas apie draudimų schemą, sakėte, kad labai svarbu taikyti vienodas taisyklės visiems. Uh, Būtent tai komisija ir bandė daryti. Mes e, matome, kad e, kai kas yra užstrigę taryboje, taip pat yra nesutarimų ir Europos parlamente. Ar nevertėtų nusistatyti bendrą tikslą dėl indėlių garantijų schemos? Tai būtų tokia vienoda garantuojama suma. Tai reikštų, kad piliečiai visose šalise gautų tokį patį saugumą, kad būtų garantuota tam tikra suma. Be to, reikėtų pasakyti taip, jei didės pasitikėjimas valstybėse narėse, tai reikia užtikrinti, kad kažkokioje šalyje tas pasitikėjimas nekristų, kad nemažėtų stabilumas. Man atrodo, reikia susitarti dėl tokių tikslų ir tada gal nereikės turėti vienodų taisyklių visiems. Svarbiausia susitarti dėl tikslų, juk Europos komisijos pasiūlyme yra siekiama padidinti saugumą, bet ten kalbama apie draudžiamasias priemonės, kurios neleidžia atsidurti ant bankruotos lenkščio, ant nemokumos lenkščio. Kitose šalise egzistuoja tokios sistemos, kurių komisija nebeleistų. Bet galbūt būtų galima perkelti tam tikrus mechanizmus iš vienos šalies į kitą. Tiesiog, kaip jūs įsivaizduojate tas vienodas taisyklės, ar nevertėtų galvoti tik apie vienodus tikslus, tada žmonės galėtų naudoti skirtingomis sistemomis. Tai yra kitoks požiūris, negu siūlo komisija. Kaip jūs numatote užtikrinti stabilumą buvimo valstybėse narėse, kur investuotojai mažiau pasitikės, e, todėl kad bus padaryti tie komisijos numatomi pakeitimai. Ačiū. Noriu pasakyti štai, kad rizikos dalymasis ir rizikos mažinimas yra dvi vieno medalio pusės. Jos paremia viena kitą ir neužbėga viena kitai už akių. Abi šios priemonės prisideda prie to paties tikslo, tai yra bankininkystės sąjungos, bankų sąjungos kūrimo stiprinimas. Per pastarosius keliarius metus mes kalbėjome apie bankų sąjungos kūrimą, apie vertinimą. Dabar jau dauguma bankų atitinka tuos numatytus kapitalo reikalavimus. Aš manau, kad dabartinis tikslas yra toks. Reikia būti tikriems, kad įtis nebus atidėta nekonkrečiam, neaiškiam laikui. Reikėtų numatyti tam tikras gairias, tam tikrą sąrašą. Jame turėtų būti patys svarbiausi elementai leidžiantys stiprinti bankų sąjungą. tas sąrašas turėtų būti ribotas. Tai turėtų būti aiškus elementai susijęti su įdis. Ir manau, kad reikia kalbėti apie labai konkretų laiką. Reikia pilnai įgyveninti BRRD, taip pat indėlių garantijų schemą, OND ir netoliau atlikti teisėkuros darbą OND srityje. Manau, kad e, Perinant prie galutinės sistemos dar reikia laiko, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos ir kad būtų sumažinti e, kaštai bankų sektorė. Tai reikia galvoti apie tolesnius e, kelius mėnesius ką galime padaryti, kad viskas pernelyg neužsivilkintų. Man atrodo, kad turėdami tai omenyje ir turime dirbti. Dėkuoju Gurnar Hokmaier. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, Koks yra pirmas žingsnis, kuriant bankų sąjungą? Ar jis neturėtų būti taisyklių laikymasis? Antras aspektas - Junktinės karalystės referendumas. Jūs sakėte, kad Europos centrinis bankas pasiruošęs visokiems scenarijams, bet klausimas, kam turėtumėte būti pasiruošę? Pavyzdžiui, bus nubalsuota už išėjimą kils labai daug klaustukų dėl priekybos, dėl finansinių rinkų. Londono City yra daug finansinių institucijų, kurios labai svarbios Europai. Mes galime tapti labai pažeidžiami. O mastant apie laiko perspektyvą, tai kalbame ne apie kelis mėnesius. Tas neaiškumas gali būti labai ilgalaikis. Būtų įdomu sužinoti, kaip jūs tai vertinate. Ne kažkokias jūsų prognozes, ne rezultatus, bet apie jūsų požiūrį, ką mes turėtume būti pasiruošę. Aš manau, kad ir EBPO, ir TVF galvoja apie ilgalaikę recesiją, taip gali būti ir tai labai pakenktų mūsų visų ekonomikoms galiausiai piniginė politika. Man sunku suprasti, kodėl mažesnės naftos kainos skaitmeninėje rinkoje sukelia kažkokias problemas Europos ekonomikoje ir kad dėl to turi būti aukštinamas infliacijos rodiklis, nors kai kur yra ir mažos algos ir didelė paklausa. Aš nesuprantu, kodėl e, čia Europa turi kovoti su e, mažomis algomis kažkur. Man atrodo, kad e, tai yra tie elementai, dėl kurių sąveikos ir atsiranda finansiniai burbulai. Kalbant apie Brexit, aš nenoriu kalbėti čia apie referendumo rezultatus, nenoriu spekuliuoti mes pamastėme apie finansinius, teisinius ir politinius aspektus. Norime įvertinti galimą riziką, norime būti pasiruošę visokiems scenarijams. Svarbiausia būtų stabilizuoti rinkas, užtikrinti likvidumą. Mes turime sustarimus ir su kitais centriniais bankais, turime įsipareigojimų. Yra numatyti likvidumo susitarimai ir būtina užtikrinti, kad tas likvidumas būtų tinkamas, aktyvus ir nu, pakankamas. Žinoma, kad e, toks sprendimas turėtų ir trumpalaikį, ir ilgalaikį poveikį. Dabar labai sudėtinga viską nuspėti ir pasakyti, kokiu veiksmu imtume kiekvienu atskiru atveju. Atsiprašau už tokį klausimą, esu tikras, kad jis jūsų netenkina. Na, bet. Kitas klausimas. Kodėl veikia naftos kainos. Pačioje pradžioje reikėtų pagalvoti apie naftos kainą 100 dolerių už barelį 2014 metais. Po to pasikeitė tiekimas, tada viskas nukrito 2014 pradžioje mes ir kiti sakė, kad žemos naftos kainos yra labai geros, jos prisideda prie Europos augimo, bet 2015 metais pradėjo žaisti ir paklausos faktorius. E, tad tai reiškia, kad paklausa maža ir dėl to krenta naftos kainos. Be abejo, kad tai veikia ir augimo eurozonoje. Buvo pastebėta, kad kainos atsigavo maždaug 80 e, procentų. Be to buvo mažiau gaminamas kaluninių dujų JAV. Negana to, paklausa tapo aukštesnė, didesnė. Vadinasi, naftos kainos išaugo, todėl kad išaugo paklausa ir tai yra geras dalykas. Tai teigiamai veikia Europos zoną. Naftos kainų augimas taip pat paveiks ir infliaciją ir tai padės mums pasiekti savo 2016, 2017, 2018 metų tikslų. Tad tas kainų augimas, kurį stebime, yra geras. TVF taip pat atliko analizę visai neseniai. TVF gali konkrečiai įvertinti poveikį augimui. Kodėl tas naftos kainų kritimas nepaskatino pasaulinio augimo, kaip kad būtų buvę galima tikėtis prieš keliarius metus. Analizė yra labai išsami, bet viena iš priežasčių yra ta, kad bendras naftos gamybos šalių produktas šiandieną yra labai didelių apimčių, kur kas didesnių negu praeitie. Būtent todėl mažesnės naftos kainos, mažesnės prekių kainos veikia e, tas e, pasaulinės e, apimtis ir rezultatus. Dėkoju. Ačiū toliau, Pacolino. Dėkoju pirmininkė Dragi už tai, kad šiandieną atvykote pas mus. Vienas iš svarbių aspektų, kalbant apie pinigų politiką ir investicijų atgaivinimą, yra štai koks. Labai aišku, kad jeigu pinigų politika nevei, ne, ne, neveikia, yra blogai. Dabar ji veikia, bet ji vis tiek taip stipriai neskatina investicijų, kaip kad mes pageidautume. Iš tiesų, augimas ir kreditų galimybė yra labai svarbu, bet problema yra ta, kad per mažai yra kreditų paklausa. Investicijos turi didžiulę didžiulį antrinį poveikį ekonomikai, veikia taip pat ir BVP. Kiek dabartinė situacija skiriasi nuo poveikio vertinimo, kurį atliko Europos centrinis bankas vertindamas BVP ir augimą eurozonoje. Juk yra nustatytas tikslas 2 procentai infliacijos mažiau, bet ne, ne daugiau negu 2 procentai. Tai yra numatyta sutartyse. O kaip dėl infliacijos lygio atskirose valstybėse narėse, kaip jos prisideda prie bendro vaizdo? Ir toliau, kalbant apie makroekonominį lygmenį, kaip jums atrodo reikėtų palaikyti augimą vidutinės trukmės perspektyvoje? Kiek čia galime e, laviruoti? Na, dėl su pirmo klausimo, aš man atrodo anks, atsakiau anksčiau, bet jūs dar plačiau paklausėte. Jeigu pažiūrėsime investicijas per paskutinius kelis metus, pamatysime, kad verslo investicijos buvo labai nedidelės. Ir pagrindinės priežastis to buvo nedidelė paklausa ir maži įmonių pelno lygiai. Didelė, didelės įmonių skolos, neužtikrintumas O kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, tai be abejo buvo apribojimai gauti kreditą, nes keletą metų apskritai nebuvo išduodami tokiams įmonėms kreditai. O dabar mes pastebime atsigavimą verslo investicijų srityje ir tai prasidėjo jau 2014 metų pradžioje. 2015 metais paskutinėme ketvirtyje tai buvo pagrindinis ekonomikos atsigavimo variklis. Taigi, kokia yra to pagrindinė priežastis? Na, be abejo, mūsų pinigų politika. Be abejo, bendrai kreditų paklausos atsigavimas ir iš dalies ir mažesnės įmonių, mažesnė įmonių įsiskolinimai, mažesnės palūkanų normos, bet yra ir struktūrinių trikdžių, kurie lėtina ir neigiamai veikia investicijų planus. Pirmas ir turbūt svarbiausias dalykas tai yra mažesnis potencialaus augimo lygis. E, o jis priklauso nuo to, kad valstybės narės, ir čia atsiprašau, turiu pasikartoti, bet jos turi įgyvendinti tas struktūrinės reformas, kurios padidintų poten, augimo, augimo potencialą. Taigi tai yra dar viena priežastis. Dar intensyviau pasižiūrėti į galimas struktūrinės reformas. Kitas dalykas, ką paminėjote, tai yra infliacijos lygiai skiriuose valstybėse narėse. Čia galiu atsakyti taip, kaip ir turėjau atsakyti ankstesnį klausimą, kad yra nustatytas infliacijos objektivus rodiklis, tai yra mažiau negu 2 procentai, bet arti 2 procentų. Kodėl tokia objektyvi infliacija, toks jos lygis buvo nustatytas 2003 metais, tos priežastys tebe galioja ir šiandieną. Taigi nėra jokio įtikinančio argumento, kuris įtikintų mus keisti šį uh, tikslinį lygį, nes dėl jo susitarė visi uh, didžiausi pasaulio bankai 21 amžiaus pradžioje. O aš galėčiau tik tai papildyti, nors aišku galima diskutuoti ir daug daugiau, kad politikos tikslų pakeitimai, kai tas tikslas dar nėra pasiektas, tikrai nesustiprina tos institucijos patikimumo. Dėkui. Ačiū, Danuta Hubner. Ačiū, pirmininkė. Noriu užduoti du klausimus. Vienas susijęs su tuo, kad neseniai buvo paskelbto tarptautiniai duomenys, rodantis, kad trūksta tarptautinio turto. Turiuomenyje geros kokybės turtą, kuris gali būti naudojamas tarptautiniams sandoriams. Ir tai yra paprastai e, turtas, kurį e, išduoda centriniai bankai arba viršvyriausybinės institucijos, tai gali būti valstybių obligacijos. Ir tokiu būdu e, nuo 2009 metų iki dabar nuo 60 iki 30 procentų sumažėjo likvidumas. E, ir kaip padidinti prieigą prie to, tokio tipo turto, prie aukštos kokybės privačių obligacijų, uh, na, tą turėtų nustatyti tarptautinis valiutos fondas ir tam pritartų centriniai bankai. Man būtų įdomu sužinoti, koks yra jūsų požiūris į tarptautinį likvidumą. Nes iš tikrųjų dabar tas tarptautinis likvidumas uh, krenta ir jisai lėtina pasaulinį ekonomikos augimą. O antras mano klausimas yra susijęs su kitu dalyku. yra gauta duomenys iš Anglijos banko, bet tai yra ir pasaulis fenomenas, kad per pastaruosius dešimtmečius labai stipriai mažėjo e, natūralių palūkanų normų lygiai visame pasaulyje, sumažėjo 5 procentiniais punktais, o mano supratimu deflecija ir šitas e, pasaulinis reiškinys tarsi neutralizuoja jūsų palūkanų normų mažinimo politikos poveikį. Taigi, kaip jūs vertinate šitą struktūrinį pasaulinį reiškinį, kuris vyksta jau ne vienerius metus? Ar jūs ketinate atsižvelgti į tai, planuodami savo būsimą pinigų politiką? Nes e, dabar atrodo, kad šis reiškinys neigiamai veikia jūsų pinigų politikos rezultatus. Na, dėl saugaus turto klausimas, tai šis klausimas yra svarstomas ypatingai europinėme kontekste. Ir buvo jau kelis kartus tai aptarta, tą patį darysime ir šį ketvirtadienį Europos sisteminės rizikos valdyboje. Ir SRB patariamasis mokslinis komitetas kaip tik gilinasi į šitą temą, tai man dabar būtų per anksti komentuoti, bet e, tai rodo, kad iš tikrųjų toks poreikis yra jaučiamas, žinomas ir mes žiūrėsime, kaip galėtume tai spręsti. Bet e, eurozonoje tai yra ypač aktualu, nes, e, kaip sakiau, nepalankiausiamis sąlygomis tada ypatingai pasirodo, kad trūksta nerizikingo turto ir, ir atsiranda labai rimtos komplikacijos. Toliau kitas klausimas dėl to mažėjimo. Taip iš tiesų, realių palūkanų normų mažėjimas jaučiamas pastarysiais metais, tai aiškinama keliomis teorijomis, viena iš jų yra apskritai tam tikrų sektorių stagnacija. Mes esame daug apie tai skaitę ir, ir girdėję. Ir nėra aišku, ar šita teorija būtų taikytina Europai, nes mes turime labai daug dirbti produktivumo rezultatų tikslais, kad galėtume e, kurti kažkokias teorijas, nes ta teorija, kurią aš ketinu, kurią aš paminėjau, atsirado JAV. Na, bet realus, reali palūkanų norma atspindi augimo e, greičius ir taip pat e, augimo potencialą. Tai tai yra vis laikas išvelgiama formuojant pinigų politiką. Ačiū. Georgijos skirtas. Dėkuoju pirmininkė. Turiu klausimą ponui Dragi. Mano klausimas yra susijęs su situacija Graikijoje. Manau, kad jis prisidėjo prie šalies stabilizavimo, bet ir šiandienos vaizdas Graikijoje yra visiškai kitoks, negu buvo prieš metus. Tačiau stabilizavimo nepakanka. Jau anksčiau sakėme, kad investicijos ES yra 10 procentų mažesnės negu buvo prieš krizinių laikotarpių. Investicijos Graikijoje yra daugiau nei 15 procentų mažesnės negu buvo prieš krizę. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ponė Dragi, kaip būtų galima panaikinti šitą atotrukį investicijų trūkumą Greikijoje, nes tas trūkumas yra didžiulis. Mes žinome, kad bankai turi problemų, kad e, e, MVI yra ne, neišduodama pakankamai paskolų, taip pat mokesčiui yra pakankamai aukšti. Visi šitie veiksniai yra labai sudėtingi. Koks galėtų būti Europos centrinio banko pasiūlymas? jeigu nėra Graikijoje labai daug investicijų ir jeigu nebus tų investicijų per 6, 12 ar 18 mėnesių ateityje, tai teks vėl kalbėti apie krizę Graikijoje. Ačiū. Dėkui. Turiu pripažinti, kad Graikijoje tikrai buvo padaryta didelė pažanga, stabilizuojant padėtį, kuri buvo tikrai be galo sudėtinga ir pirminiai veiksmai, dėl kurių buvo susitarta, yra įgyvendinti. Ir SM valdybos sprendimas buvo taip pat atitinkamai priimtas. Taigi čia mes matome makroekonominės politikos ir struktūrinių reformų kombinaciją, kuri leido stabilizuoti padėtį ir stabilizuos ją ir toliau. O taip pat sukurs sąlygas e, pasitikėjimui grįžti. O grįžtant pasitikėjimui, mes stebėsime ir geresnę finansinę padėtį apskritai. Bet be abejo, kaip jūs ir paminėjote, yra tam, tikri, tam tikros silpnosios grandys, kurios yra nedingusios, pavyzdžiui, dėl investicijų ir, ir paskolų. Būtent todėl yra labai svarbus teisės aktai, nes tinkami teisės aktai leistų bankams e, valdyti MPL ir išsilaisvinti iš to veiksnio, kuris silpnina bankus ir trukdo e, bankams įgyvendinti savo funkciją remti mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat turėtume būti at, sąmoningi ir mat, pripažinti, kad e, yra didžiuliai indėlių atsimimo e, skaičiai, bet kartu Graikijos bankai sugebėjo padidinti savo nepriklausomumą nuo Europos centrinio banko, kas nėra blogai. Taigi dabar situacija yra tokia, kuri gali dar gerėti, jeigu bus įgyvendinta tinkamos politikos priemonės. Ir aš siūlyčiau palaipsniui, grįžtant pasitikėjimui, kapitalo kontroliai, kad kapitalo kontrolė galės būti mažinama, tai aišku bus vyriausybės sprendimas, tikrai ne Europos centrinio banko. Bet e, jau vien pats tas faktorius tikrai padėtų sustiprinti ekonomiką ir kartu iš naujo atkurtų sąlygas prieigai prie rinkos, kurios buvo visai neseniai, prieš pusantrų metų. Dėkui. Ačiū, toliau Jakabas von Vaicekeris. Ačiū, pirmininkė. Pone Dragi, tikrai malonu Jūs čia matyti. E, atsigavimas e, po krizės eurozonoje yra lėtesnis nei JAV yra ta, kad eurozonos bankų balanso mm, lapas yra finansuojamas lėčiau. Galbūt reikėtų tam skirti daugiau dėmesio. Taip pat e, įvertinant ir Centrinio banko neigiamų palūkanų normų poveikį nes arba bankai skatinami skolinti daugiau, arba tie, kurie negali, tai, tai jų balanso lapui tai daro neigiamą įtaką. Ką Jūs apie tai manote? Taip pat galbūt reikėtų imtis tolesnių žingsnių banki, bankų sąjungoje, e, spartinant taisyklių dėl balanso lapo įgyvendinimą, nes e, tas gyvendimas yra netolygus eurozonoje. Taip pat noriu paklausti dėl to, ką pasakėte apie EDIS, EIGS. Ar e, mažinant riziką e, indėlių apsaugos, e, indėlių garantijų sistemai, tai neatsilieps pat, pačiai indėlių sistemai. Mes prie, prieš kurį laiką surengėme e, klausimą šiame, šiame komitete ir Briogelio atstovai akcentavo, kad kad banko balanse esantis nediversifikuotas e, valstybių turtas e, yra aktualus veiksnys šioje sistemoje. Ar galite tai pakomentuoti? Norėčiau paaiškinti, kaip mes vertiname neigiamų palūkanų normų poveikį balanso bankų balanso lapų. 2015 buvo pirmieji metai, kuomet atsirado neigiamos palūkanų normos ir balanso lapai, lapose tai nesispindėjo. Jie atsilaikė gana neblogai. Nežinau, galbūt 2016 poveikis bus negatyvus dėl šių priežasčių. E, paspartinti, paspartėjo iš ankstinimo mokėjimai, taip pat fiksuotos normos, didelės gražos, e, finansiniai produktai. E, dabar jau jų galiojimo e, laikotarpis baigėsi ir ateityje jie bus siūlomi daug nepalankesnėmis sąlygomis, tai yra graža bus mažesnė. Taip pat neįgiamos, neįgiama palūkanų norma gali atsiliepti indėlininkams kitose šalise, netgi kur palūkanų norma yra dar žemesnė nei eurozonoje, poveikis nebuvo labai negatyvus. Turime taip pat suvokti ir štai, kad nors neigiama palūkanų norma gali priversti bankus e, e, sumažinti savo balanso lapą, tačiau tai neatsiliepia kreditų srautams ir išaugę, išaugęs paskolų dydis kompensuoja neigiamą palūkanų normą. Taip pat 2016 augimo tendencijos bankų yra neblogos, bet turėsime palūkėti ir vertinti viską pragmatiškai iš tikrųjų išaugo būsto paskolų 2,2 procentais per pastaruosius 12 mėnesių. Kovo duomenimis paskolos įmonėms išaugo tik 0,8 procentais ir išlieka negatyvios, pavyzdžiui, Niderlanduose, Italijoje ir Ispanijoje. Bet kai rengiame apžvalgas ir bendravime su bankais, jie sako, kad tikisi, kad 2016-aisiais paskolos įmonėms bus išaugę ir kad jos auga sparčiau nei kiti paskolų e, segmentai. Dėl taltro operacijų jos irgi gali prisidėti sušvelninant negatyvų neigiamų palūkanų normų poveikį. Bendrais brožais. Ir jūs žinote dėl ko, nes taltro operacijos reiškia, kad bankai skolindami pinigus žino, kad jie gali paskolinti daugiau su tam tikra atsarga ir jie e, finansuoja tą paskolos galimybę su negatyvia marža, tai yra jiems yra mokama, kad jie teiktų paskolas. Bendrai e, pagerėjus situacija eurozonoje, e, bankų balansas taip pat pagerėtų. Čia teigiamą poveikį atneštų ir pelnas, nes e, pa, paskolų, nuostolis jėmi su paskolomis būtų mažesni. 2015-aisiais e, mažėjantis paskolų praradimas kompensavo negatyvų e, neigiamų palūkanų normų poveikį ir tai taip pat užtikrino didesnį bankų pelningumą. Patys bankai mano, kad 2016 e, tendencijos e, išliks tokios pat. Visoje šioje situacijoje vis dėlto turėtume suvokti, kad tai nėra e, visur vienoda realybė. Kai kurie tarpininkai labiau nukentėjo nuo neigiamų palūkanų normų, kiti mažiau. Bankai turintys didelės atsargas MPL arba tie, kurie yra suteikę būsto paskolų ilgesniam laikotarpiai, labiau nukentėjęs, nes jų e, palūkanų normas yra indeksuojamos Euriboro ir sakau visą tai tam, kad pailiuočiau, kokią informaciją turime ir taip pat, kad, suvoktum, kad suvokėme, jog situacija yra sudėtinga ir mes suprantame, e, koks sudėtingas yra e, visas šis e, mechanizmas ir, ir kad tas su, su, situacijos sudėtingumas išliks ilgesnį laiką. Antras klausimas užduotas buvo apie Europos indėlių garantijų sistemą. Atsiprašau, koks tas klausimas buvo? Toliau Notis Marijas. Pone Dragi, palūkanų normų konflikto klausimas pačiame ECB vis dažniau iškil, nes ECB negali būti, išlikti nepriklausoma institucija, būti institucija, kuri prižiūri bankus ir tuo pat metu ta, kuri teikia paskolas valstybėms ir taip pat yra trojkos narys, kurią kontroliuoja Eurogrupės politinė valdžia kada ECB rengėsi pasitraukti iš trejato struktūros. Europos teisingumo teismas savo nutartyje dėl C62 2014 yra e, išreiškęs šią nuomonę ir jūs pats esate minėjęs šią nutartį, citavote ir Kalsruoje dirbančio Vokietijos konstitucinio teismo nuomonę. Noriu priminti, kad rugsėjo 23-2015 uždaviau klausimą, kada ACB rengėsi pasitraukti iš trejato struktūros. Jūs atsakėte, kad ACB ne visada bus trejato narys. Todėl, ponė Dragi, noriu dar kartą paklausti, galbūt atėjo laikas jau ACB pasitraukti iš trejato. Turiu taip pat klausimą dėl investicijų Graikijoje. 2015 vasario mėnesį Europos parlamento plenarinėje sesijoje Briuselėje Atsakydamas į mano klausimą, jūs pasakėte, kad ECB pelningumo sugrį, pelno sugrįžimas į Graikiją įvyks po peržiūros. Peržiūra jau atlikta, tačiau ne, Eurogrupė nežiūrinti tai nusprendė nesugražinti Centrinio banko uždirbto pelno Graikijai. E, situacija nesikeis iki 2020-ųjų. Ar jūs sutinkate su tokiu sprendimu, ar jūs manote, kad pinigus reikėtų sugražinti Graikijai, kad juos galima būtų panaudoti viešojo sektoriaus investicijoms? Ačiū. Noriu trumpai kai ką priminti. Kai buvo primtas sprendimas įtraukti tris E, institucijas į eurozonos e, koregavimo programą 2010-aisiais. Ne, nebuvo pasirinkta valstybė situacija, jeigu valstybės narės prarastų prieigą prie rinkos. Todėl ECB buvo nusprendę pasitelkti kaip, kaip konsultacinė institucija draugė su TVF ir komisija. Ši sistema buvo sukurta remiantis trijų institucijų skirtingomis kompetencijomis ir ypač ECB atveju dėl, dėl kompetencijų finansų sektoriuje ir bankininkystės sektoriuje ir skolos tvarumo klausimais. ECB dėl pagristų priežasčių dalyvauja trejato darbe, nes sėkmingos programos padeda uh, E, tobulinti, gerinti pinigų politikos e, perdavimo kanalus, užtikrinti finansų stabilumą ir parengė e, galimybės tvariam augimui atkurti. O tuo tarpu ECB, tuo laikotarpiu ECB vaidmuo buvo parengti ES antrinius teisės aktus, ypač šešių pasiūlymų ir dviejų pasiūlymų uh, teisės rinkinį turidomenį. Pagal ES teisę ECB, ECB e funkcijos atitinka tas užduotis. Sakau tai, nes kad ir koks sprendimas būtų primamas, mes ne vieninteliai, kurie priimsime tą sprendimą. Aš sakiau, kad ECB amžinai nebus trejato struktūros dalimi bet nežinau, ar dabar reikia keisti trejato struktūrą ir ne mes vieni tai sprendžiame. Dėl to, dėl to, kad tas vaidmuo yra įtvirtintas antriniuose ES teisės aktuose. Atsakydamas jūsų antrąjį klausimą, manau, kad turėtumėte pasiklausti Eurogrupės valstybių narių, o ne mūsų, ką jos daro su tais jūsų minėtais pinigais. Ačiū. Fulvio Martušello. Ačiū. Kas Emanuel? Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat ECB e pirmininkė. Prieš kelias dienas Italijos vystimos reikalų ministras pasakė, kad biržinės bendrovės ypač įmonė Konsop, buvo apkaltinta dėl to, kad patarė tam tikrų klaidų. Ar jūs nemanote, kad būtų gerai išsiaiškinti tiksliai, pirmininkė, tiksliai išsiaiškinti, kada Europos komisija pareikš savo nuomonę dėl trijų ES priežiūros institucijų atsako. dėl apibriešties galbūt būtų gerai žinoti datą. Dar vienas dalykas, pirmininkė. Italijos e, visuomenė buvo informuota apie tai, kas nutiko Vicenza bankui finansų srityje, finansavimo srityje. Ir, ir kaip pasielgia ACB čia galbūt kokią nors kitą instituciją galėtų imtis užduotis ir, ir tokią veiklą vykdyti. Atsiprašau, bet nepateiksiu patenkinamo atsakymo. Manau, kad į pirmąjį klausimą atsakysiu raštu. Akivaizdu, kad geriau turėti nustatytą atsakymo datą, bet dabar galiu pasakyti tik tiek, kad atsakysiu tą jūsų konkretų klausimą raštu. Apie kitą jūsų klausimą negaliu dabar pasisakyti. Aš manau, kad SSM turėtų būti nutestas klausimas ne ECB. Ačiū, Kostas Madridas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Dragi, praėjusią savaitę, ten, kur jūs dabar sėdite, lankėsi Lordas Hillas, komisijos narys. Jis e, kalbėjo apie bankų sąjungą. Kaip supratau, pabrėžia pasitikėjimo ir sąžiningos konkurencijos svarbą bankų sektorija. Aš e, ir noriu paklausti apie pasitikėjimą ir edis. Ir kolega norėjo paklausti apie tai. Visų pirma, Jūs teisingai kalbėjote apie vienodą indėlius turinčių asmenų traktavimą ir vienodas sąlygas. Man atrodo, kad galima pasakyti, jog trūksta vienodų traktavimo bankų, ne dėl to, kaip bankai didina savo kapitalą per indėlius. Juk kapitalo didinimas tokioje aplinkoje, kai yra neapdraustų indėlių, tai tikrai e, sukelia daugiau problemų negu šalise, kur e, tokių indėlių yra mažiau. Dabar mes galvojame apie indėlių garantijų schemos įgyvendinimą. Galutinis terminas yra 2024. Ar jūs manote, kad e, atidėjimas iki to laiko yra geresnis negu e, konkrečių veiksmų reikalavimas kaip įmanoma greičiau, juk atsiranda sisteminė rizika. Antras klausimas yra toks. Bankų sąjunga yra kompromisas. Visos valstybės narės sutarė dėl trijų ramščių. Tai yra priežiūra, sprendimas ir indėlių garantijos. Be abejo, dabar teoriškai jau per vėlu, bet e, buvo galima dirbti visai kitaip. Galima buvo pirmiausia galvoti apie indėlių garantijas, o galiausiai apie sprendimą. Tai e, man atrodo, kad reikėjo laiku priimti kompromisą. Ar jūs manote, kad gali būti tada ta dar labiau pavėlinta? Ačiū. ECB nuomonė. Bankų sąjunga tikrai bus baigta kurti ir tai apima svarbius veiksmus. Vienas iš jų yra edis užbaigimas. Edis yra vienas esminių bankų sąjungos ramščių. ACP požiūris yra toks, reikia daryti pažangą, rasti kompromisą ir susitarti dėl indėlių garantijų. Nežinau, ar galiu pritarti, kad būtume galėję dirbti kitą tvarką. Priežastis yra tokia. Tarkime, būtume sutarę dėl indėlių garantijų. Tai reiškia, kad privalome turėti pasitikėjimą, kad bus mokomos, mokomos priemokos bankams ir asmenims, kad būtų apdrausti indėliai kitose eurozonos vietose tų bankų, kurie e, nebankrutuos. Vadinasi, buvo logiška sukurti priežiūros instituciją dar iki sutarimo dėl indėlių garantijų. Tokia buvo tvarka, bet ji nesumenkina to, apie ką pirmiausia kalbėjote prasmės. Labai svarbu tęsti darbą ir iškoti kompromiso tam, kad iš ties užbaigtume bankų sąjungos kūrimą. Kaipgi dėl nesažininkos konkurencijos? Jūs sakėte, kad privatus bankai kelia savo kapitalą per indėlius. Taip, tarkime, Europos periferijoje. Pavyzdžiui, Italijoje arba Kipre, Graikijoje, Portugalijoje augina kapitalą per indėlius ir dėl to susiduria su didesnė e, rizika ir moka e, didesnės palūkanas. E, tai kaipgi dėl didelio banko didelėje valstybėje narėje ir tos konkurencijos. Atsiprašau, bet ką jūs turite omeny, sakydamas, augina kapitalą per indėlius? Kaip galima auginti kapitalą per indėlius? Indėlininkai padeda savo pinigus į banką ir bankas moka palūkanas, tačiau tai nėra kapitalas, tai yra banko įsipareigojimai. Taip, tačiau tai, kad neturime bendros indėlių schemos, Taip jūs turite omenyje, kad reikia mokėti didesnės palūkanas e, dėl tų indėlių, ar ne? E, svarbu yra e, štai kas. Negalima pasakyti, kad būtų mokamos vienodos priemokos tų bankų. Labai tikėtina, kad tos priemokos būtų skirtingos kadangi patys bankai turi skirtingą riziką skirtingose eurozonos šalise. Bet reikėtų pasižiūrėti, kaip viskas vystysis toliau. Bet aš pritariu, kad reikia vienodai traktuoti indėlininkus. Tai yra teisingas kelias. Penkių minučių pertraukėlė.

Okay. So, dear colleagues, while thanking President. Taigi, kolegos, pirmininkė e, Dragi, džiugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų komitetą ir dabar periname prie Mario Draghi pranešimo kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko. Ketvirtadienį susirinks ši e, taryba ir e, tuomet bus priimtas sprendimas, tad kol kas Mario Draghi negali detaliai apie tai pakalbėti, bet visgi jis pasakys, e, kasgi numatoma toliau. Dabar suteikiu žodį Mario Dragė. Prašau. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami ekonomikos ir finansinių klausimų komiteto nariai. Šiandieną man nemalonu kreiptis į Jūs kaip Europos sisteminės rizikos tarybos pirmininkui. Noriu pirmiausia paminėti, kad ESRB, kaip jūs pirmininkė ir sakėte, susitiks šį ketvirtadienį. Aš per kitą klausimą būtinai jums pateiksiu informaciją apie tą susitikimą. O šiandieną norėčiau pabrėžti, kokie yra mūsų prioritetai, ypač tose sritise, kur tikimės užbaigti darbą dar vasarą. Pirmiausias e, klausimas yra vidurinio laikotarpio poveikis mažo lygio e, palūkanoms, žvelgiant iš e, makro lygio rizikos valdymo. Kai mes sustikome praėjusią kartą, aš kalbėjau apie tęsimą SRP darbą dėl vidurinio laikotarpio poveikio finansinėms sistemoms ir žemo lygio palūkanoms. Mes e, e, nagrinėjame struktūrinius aspektus tam, kad nuspręstume, kaip tai paveiks verslo modelius finansinių institucijų, tai yra bankų, draudimo įmonių, pensijų fondų, investicijų fondų ir rinkos infrastruktūrų. Mes, e, žinoma, tyriame ir sąveiką tarp ciklinių faktorių, tokių kaip pelningumo lygiai ir būtinybė užtikrinti tinkamus finansavimo šaltinius. Mūsų darbas yra sutelktas visų pirma į e, mažo palūkanų lygio poveikių ekonomikai ir ekonominių veikėjų elgesį. Antra, mes e, nagrinėjame poveikį bankams, draudėjams ir finansinėms rinkoms. Ir trečia, žiūrime, kaip veikia sąveika tarp šių, trijų, tarp šių sektorių. Finansinio stabilumo rizika susijusi su mažomis palūkomis e, gali e, skirtingai atsispindėti finansinėse sistemose. Vadinasi, mes privalome vadovautis holistiniu požiūriu, rengdami politikos garės. Pirmiausia, čia galvojame apie tris pagrindinės rizikos grupės. Pirmiausia, tai yra verslo modelių tvarumas, antra, plastus rizikos prisėmimas ir trečia, pokyčiai finansinės sistemos struktūroje. Politikos kryptis, kurios siekia kovoti su sisteminė rizika, yra nustatomos tam, kad būtų padidintas atsparumas, kad būtų sustiprintas vystimosi stebėjimas ir kad atitinkamai veiktų tos institucijos, kurių verslo modelis yra laikomas negyvybingu. Kalbant apie trečiąją kategoriją, tai noriu pasakyti, kad uh, rinkos struktūrų pakeitimai gali pakeisti ir rizikos pobūdį. Todėl labai svarbu yra apibrėžti makro lygio rizikos valdymo politiką. SRB bendroji taryba kalbėjęs apie šios klausimus ir patvirtins techninį darbą šią savaitę. Aš paminėjau, kad būtina vadovautis holistiniu požiūriu, galvojant apie mažų palūkanų poveikį. Kalbant bendriau, esame įsitikinę, kad tas holistinis požiūris yra būtinas ir kai kalbame apie mikrolygio rizikos valdymą. Aš e, dabar e, norėčiau e, paminėti kitą svarbę SRB temą. Tai yra makro lygio rizikos ribojimo politiką ne vien tik tai bankininkystės sektorėje. Kodėl viskas jau veikia bankų sektorėje, tačiau e, mes e, turime e, tokią politikos strategiją ir duomenis, kuriuos dar reikia patobulinti, kai kalbame apie kitus sektorius, ne vien tik tai bankų sektorius. Tai yra užduotis, kuri pareikalaus įvairių suinteresuotų šalių Europoje įsitraukimo. Tai yra ir teisės aktų lydėjai, ir SRB, ir makro bei mikro lygio rizikos ribojimo institucijos ir elgesio reguliuotojai. Mums reikia analitinės ir politinės nuostatos, kuri leis valdyti tą riziką visoje finansinėje sistemoje. Tai turi būti nuseklus instrumentai, kurie apima ir draudimo, ir finansinių rinkų, ir rinkų infrastruktūros rytis. Labai svarbu, kad makro lygio rizikos ribojimas būtų, kad jo politika būtų sutelkta į tas sritis, kur sisteminė rizika yra e, didesnė. Labai svarbu, kad e, finansinių sistemų atsparumas išlaikytų atitinkamą lygį, pavyzdžiui, kai kalbame apie investicijų fondus. Net čia reikėtų pasižiūrėti į galimą potencialų poveikį finansiniai sistemai. Be to, reikia pagalvoti ir apie per didelį e, ekonominių veikėjų įsiskolinimą. Atsiranda e, per didelę galutinių E, skolininkų e, grėsmė. E, reikia čia pasižiūrėti ir į bankų paskolas, ir ne bankų paskolas, ir rinkoje esamas skolų, rinkoje esančių skolų vertybinius popierius. Reikia pasižiūrėti į esamus teisės aktus ir jais pasinaudoti tam, kad būtų numatyti nauji ištekliai. Negana to, mes siūlome numatyti plačias finansinio stabilumo priemonės, kurios apimtų ir e, patikrinimo e, testus, e, kai kalbame apie turto valytojus, taip pat įtrauktų ir centrinius veikėjus ir taip pat draudėjus. Mes greitai paskelbsime strateginį dokumentą ir tikimės, kad jis taps ateities politikos kūrimo pagrindu. Dabar norėčiau pasakyti kelius žodžius apie likvidumą ir apie e, riziką, su kurioje susiduria investicijų fondai. Čia mes turime kelis teisės aktų leidėjus, įskaitant ir Europos parlamento, kurie nuolat kelia klausimą, ar sisteminė likvidumo sąlygos E, suprastėjo ir ar nauji teisės aktai e, nesukėlė nepagidavimų pasakmių. Kitais žodžiais, ar atsiranda pusiausvėros trūkumas tarp paklausos ir likvidumo pasiūlos ir ar reikia imtis politinių priemonių. E, tai yra labai svarbus makro lygio rizikos ribojimo klausimas ir toks pusiausvėros trūkumas turėtų būti sprendžiamas per finansinę sistemą. Visa tai yra tas kontekstas, kuriame ir dirba SRB, siekdamas įvertinti riziką investicijų fondams Europoje. Šis darbas prisideda siekiant rinkti duomenis ir juos analizuoti visose ES valstybėse narėse. Mes atlikdami duomenų rinkimo veiklą apėmėme 274 e, turto avalytojus ir taip pat 1668 fiksuotų pajamų investicijų fondus. Pirmasis techninis vertinimas yra pakrestas e, makro e, sugritimų paskaičiavimais ir jis rodo, kad 95 procentai turto valdytojų firmų ir investicijų fondų galėtų patenkinti uh, atlyginimo prašymus, jeigu e, atvejis būtų ekstremalus, bet įmanomas. Aš tai sakau, e, puikiai suprastamas, kad ESRB e, bendroji taryba dar turi visą tai vertinti šią savaitę. Kalbant apie nesenus reglamentavimo pakeitimus ir jų galimą poveikį rinkos likvidumui, tai labai svarbu prisiminti E, naujų taisyklių tikslus. Tai yra griežtesnis reglamentavimas reiškia, kad rinkos e, kuriejai e, gali geriau absorbuoti praradimus, kai rinka yra sukrista. Ir dėl to labai svarbu didinti rinkos atsparumą ir mažinti riziką. Aš jums pristačiau pagrindinius prioritetus O dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tuos e, dokumentus, kuriuos paskelbėme po mūsų praėjusio susitikimo. Mes e, turime parengti e, pagrindą rizikos ribojimo bankininkistės sektoriuje ir neseniai mes nustatėme pagrindą savanoriškai tarpvalstybiniam abipusiškumui rizikos ribojimo klausimais. Šis pagrindas jau yra naudojamas Belgijoje ir visai neseniai buvo pradėtas naudoti Estijoje. Aš jau minėjau šiam komitetui, kokį darbą mes atliekame, spręsdami finansinio stabilumo klausimus susijusius su e, gyvenamuoju ir prekybiniu nekilnojamoju turtu. Dabar yra paskeltos ESRB ataskaitos. Jos pateikia unikalius duomenis apie struktūrinius skirtumus. Negana to, mes paskelbėme ir rizikos ribojimo politikos apžvalgą ES. Ten yra aptariamos priemonės, kurios įgyvendinamos ES valstybėse narėse 2015 metais. Taip pat mes ketiname paskelbti metinį pranešimą. Be to, Mes parengėme ir pranešimą apie sisteminę riziką draudimo sektorėje. ESRB toliau tęsia savo darbą draudimo srityje, kadangi priešingai negu dažnai yra tvirtinama, yra sisteminių draudimo aspektų, kuriuos reikia spręsti. Galiausiai patariamasis mokslininkų komiteto pranešimas, kuris buvo paskelbtas vasario mėnesį, jis labai prisidėjo prie diskusijų apie finansinio stabilumo riziką, kuri atsiranda dėl klimato kaitos. Manau, kad jūs dar prisimenate, jog ši ataskaita susilaukė labai daug šio komiteto klausimų. Noriu padėkoti Jums už tai, kad iškėlėte šį klausimą ir patikinti, kad e SRB ir toliau nagrinės finansinio stabilumo riziką, kuri atsiranda dėl klimato kaitos. Taip pat noriu Jūs patikinti, kad Jūsų klausimai apie finansinio stabilumo aspektus susijusius su IFRS 9 e, pradžia e, bus atidžiai įvertinti ASRB. E, noriu pasakyti, kad nauja darbo grupė, kuriai pirmininkavo profesorius Javier Suarez, sustiks pirmą kartą šią savaitę. Labai ačiū už Jūsų dėmesį ir dabar laukiu Jūsų klausimų. Labai ačiū. Ačiū ir už tokį teigiamą dialogą, grįžtamą ryšį su parlamentu, svarbiais klausimais. Taip pat, kaip sakėt, yra įkurta nauja darbo grupė. O dabar turėsiu būti labai griežtas ir prašau kalbėti neilgiau negu vieną minutę, užduodant klausimus. Ir po keturias minutės kal... bus galima kalbėtis. Pirmas bus Jose Manuel Fernandės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pirmininką Mario Dragį atvykus čia. Mano klausimas yra CD, dėl CDG Portugalijos banko. Tai buvo didžiausias viešasis bankas, valstybinis bankas Portugalijoje. Man įdomu, ar Europos centrinis bankas davė kokius nors nurodymus Portugalijos vyriausybei panaikinti atlyginimų ribas arba lubas ar maksimales ribas e, atlyginimų, kokios gali gauti vadovai CDG banke. Ir taip pat, kaip paaiškintumėte poreikį investuoti 4 milijardus eurų mokesčių mokėtojų pinigų į CDG banką? greta restruktūrizavimo plano, nes e, dabar yra toks paruoštas šiam planui. Ar jame yra banko ir teritorinių ploto mažinimas? Ačiū. Atsiprašau, bet šitą klausimą geriau atsakytų SSM, ne Europos sisteminės rizikos valdyba. Mes šito klausimo niekada nesame nagrinėję. Dėkui toliau per man šperes. Ačiū. Jūs mm, kalbėjote apie tai, kad tam, kad MVI tinkamai veiktų, reikia, kad, kad egzistuotų tinkami kriterijai. Šiandien kalbame apie tai Europos parlamente. Par, tai Europos parlamente. Atsižvelgiant į uh, įsigaliojusias nuostatas, tarptautinės normas, ar nemanote, kad laukant, kol, kol Europos Sąjungoje bus įdėktas susijusios nuostatos, kad MRL įsigaliotų kiek įmanoma e, greičiau remiantis komisijos parengtų pasiūlymų. So let me, let me first say that I fully support the bank resolution regime and the principle. Na, mes manome, kad bendras sprendimo mechanizmas yra labai svarbus papildymas dabartinė priežiūros planui. Ir man atrodo, kad buvo iš reguliacinės pusės padaryta daug pažangos. Bet lieka dar be abejo iššūkių. Taigi pirmasis yra tas, kurį jūs ir minėjote. Būtent aiški teisinė sistema, nustatanti bankų pajėgumų įsisavinimą. Tai yra MRL. Ir ji turi būti vienodai gyvendinama Europos Sąjungoje. Tai yra be galo svarbu. Antra, būtinas suderinimas europinių priemonių su pasaulinėmis atitikmenėmis, būtent TILAK. Kalbant bendrai, noriu pasakyti, kad bendras, bendro sprendimo e, valdyba ir su, kartu, kartu su EBA galėtų jums geriau atsakyti. O ESRB e, geriau gali įvertinti, kaip MRL bus įgyvendinami. Taigi, pirma, turi būti tilak veiksmai įgyvendinant dabartinės e, sistemas, nes tai yra priešciklinis kapitalo e, buferis. Toliau yra kita rizika, per, kad, ji, e, kad rizika bus perduota per esamus kanalus e, iš vieno sektoriaus į kitą. Trečias iššūkis tai yra prociklinis poveikis, kurį gali turėti galimybę įsitraukti į sistemą, e, kuri gali turėti gelbėjimas privačiomis lėšomis. Tai gali labai paveikti realios ekonomikos finansavimą. Taigi, taip bendrais bruožais bandžiau Jums pristatyti visas interesus rytis, kur galėtų SRB pasisakyti ir pateikti savo nuomonę. Dėkui toliau, Keitsvimber. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas yra Ekon komiteto uh, vicepirmininkės vardu. Taigi, aš paprastai neužduočiau jums klausimo apie eurozonas, apie eurozoną. 2016 m. gegužės mėnesį buvo nustatyta e, svarbiausi dalykai, kalbant apie eurozonos e, stabilumą ten buvo paminėtos vidutinės trukmės rizikos. Ir ten buvo pasakyta, kad mes matome, kad bankai, bankų tarpininkavimo veikla yra e, ribojama neišspręstų problemų. Tai būtent neveiksmingų paskolų teikimas yra irgi viena iš tokių problemų. Ir mūsų vicepirmininkas turi du klausimus. Ar ECB, kaip centrinis bankas, stebi, kaip finansų sektorioje vis stiprėja sisteminė rizika ypač eurozonoje. Ir antra, ataskaitoje yra kalbama apie neišspręstas problemas ir jų keliamą riziką, būtent MPL. Ir buvo kalbama apie neveiksmingas paskolas, bet ar ESRB kokiu nors veiksmų įmasi, kad to nebūtų. Ačiū. Bankų ir draudikų mažėjantis pelnas yra rizika. Tai yra viena iš pagrindinių rizikų ES finansiniam stabilumui. Ypač tokioje aplinkoje kaip dabar, kai yra labai žemi, žemos palūkanų normos. Taigi mes pastebėjome aukštą e, bankų e, turto kainų kintamumą. Ta pati atspindi ir žemas bankų pelningumas. Taigi viena vertus bankai jaučia spaudimą pelningumo srityje, ypač e, kai mažėja e, grinųjų palūkonų normų ribos. Kita vertus yra tam tikri faktoriai, pavyzdžiui, paskolų apimties e, didėjimas kai kuriuose valstybėse, valstybėse žemesnis MPL lygis. Ir priešingai, negu būtų galima tikėtis ekonomikos atsigavimo aplinkoje, kreditų kokybė turėtų gerėti. Taigi būtų, turėtų būti didesnis efektyvumas ir mažesni kaštai. Bet taip nėra. Draudimo sektoriuje yra šiek tiek geriau. Aišku, jie irgi e, gražą gauna mažesnė dėl to, kad yra žemos palūkanų normos. Taigi mes visus šitus poslinkius analizuojame ir Kalbant konkrečiau, esame suplanavę šį ketvirtadienį diskusiją e, Europos sisteminės rizikos valdyboje apie MPL. Taip pat kalbame apie EBA. Tai yra, ten kalbėsime irgi apie šią problemą. Taigi komitetą informuosime. Dėkui. Ponas Oider. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą problemų. Neigiamos palūkanų normos, žemos palūkanų normos. Jos yra problema, ne vien tik tai kalbant apie, ne vien tik apie e, bankų, pinigų politiką, bet ir apie makroekonominę situaciją. Kaip Jūs manote dėl trumpalaikių ir ilgalaikių palūkanų normų. Jas tik iš dalies gali įtakoti Europos centrinis bankas, nes ilgalaikės palūkanų normos tokiuose šalise kaip Danija ar Šveicarija yra iš tiesų labai žemos. Taigi, ar aš teisingai suprantu, kad penelik didelis taupimas gali privesti prie e, veiksmingų investavimo galimybių stygiaus? Ar manote, kad čia yra rizika ne vien tik tai bankams, bet ir visam finansų sektoriui, draudimo įmonėms, pensijos ir gyvybės draudimo e, fondams? Jie irgi susiduria su rimtomis problemomis dėl labai žemų palūkono normų tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Toliau privati skola, kaip e, čia vertinate pavojų finansiniam stabilumui? Ačiū. Noriu visų pirma pasakyti štai, ką JAV nulinė palūkanų norma yra jau, nežinau, 7, 8 ar 9 metus. Ir kažkokiu būdu poveikis bankams, draudimo įmonėms, pensijų fondams neprilyksta tam poveikiui, apie kurį, kaip, kalb, kaip girdime, kalbama uh, šiandien kalbant apie, minimasis kalbant apie eurozoną. Tai apsprendžia e, įvairiausi veiksniai. Vienas iš jų e, kitokie verslo modeliai. Taip pat tai, kad kai kurios e, reglamentavimo nuostatos leidžia įmonėms, ypač draudimo įmonėms, labiau įvairinti savo veiklą, rinktis įvairesnius produktus, kurie duoda didesnę gražą, arba dėl to, kad kai kurie iš tų ekonominių subjektų metu renkasi vėlesnius verlo, verslo modelius. E, žemos palūkanų normos yra nebė priežasties, jos turi paskatinti atsigavimą ir užtikrinti augimą, gyvybingą augimą. Ir šie veiksniai be abejonės bus naudingi bankams, draudimo įmonėms, pensijų fondams žemas palūkanų normas, kaip, kaip jau sakiau, turėtume e, suvokti kaip simptomą, atskleidžianti bendrą ekonominę, iliustruojantį bendrą ekonomikos būklę. Ir mes suprantame, kad žemos palūkanų normos yra e, taip pat dirba, kurioje tarpsta rizika finansiniam stabilumui ir, ir kyla įvairiausios kitos problemos. Todėl ir ECB e ir Europos sisteminės rizikos valdyba tai supranta. Ir mes, žinoma, stebime visas galimas tendencijas susijusias su šiais aspektais. Norėčiau pakalbėti apie vieną konkretų dalyką. Jeigu tokia situacija išliktų ilgą laiką, kur mes, iš kur mes tikėtumėmės didesniais rizikos. Viena kategorija susidurinti su didžiausia rizika tai finansinių tarpininkų grupė, kurie žada garantuotas e, fiksuotas įplaukas. Pavyzdžiui, tai, tokios yra draudimo įmonės, taip pat kai kurie pensijų fondai. Kitas rizikos šaltinis tai E, nekilnojamo turto kainų augimas stebimas e, kur Europos Sąjungoje. Nors e, nekilnojamo turto burbulo tikrai niekur nematome, nors kainos kyla. Ir, ir nors tikrai netikime, kad pa, paskolų, bus paskolų bumas, kurį lydės finansinio įsiskolinimo didėjimas. E, bet iš tikrųjų stebime tokį elgesį rinkoje, kur, kur, kur ieškoma kiek įmanomos maksimalios finansinės gražos už siūlomus produktus. Bet to turime įvertinti bendrą bankų sektoriaus visą pelningumą. Ir dabar matome kitus elementus, kurie kompensuoja negatyvų, neigiamų uh, E, palūkanų normų poveikį bankams ir draudimo įmonėms. Tačiau turime e, situaciją labai atidžiai stebėti. Ačiū. Toliau Andri, Dimitris Papadimulis. Ačiū, norėčiau žodžiu Jums klausimą apie mano šalį, Graikiją. Su dideliu e, įdomumu, susidomėjimu išklausiau Jūsų pasisakymo apie svarbę pažangą pasiekta Graikijos ekonomikoje. Noriu paklausti, ką jūs renkėtės daryti savo ruoštų. Kaip jūs padėsite sustiprinti šias tendencijas? Netrukus posėdžiaus ECB valdyba, kuri peržiūrės pirmąją Graikijos gyvendintą programą. ESM e, Valdyba jau išmokėjo pirmąjį paskolų segmentą. Kada ECB nuspręs pakeisti savo sprendimą dėl paskolų kainų Graikijai ir, ir kaip, kaip bus užtikrintas lengvesnis e, likvidumos sektorius Graikijoje. Ir tai padėtų augimui. Kada jūs priimsite tokį sprendimą Europos centrinėme banke, kokiomis sąlygomis ir kokiu mastu? Galiausiai, e, kaip su Bankų sąjungos trečiojo ramščio kūrimo atidėjimu, tai yra Europos indėlių garantijų sistemos kūrimo, kurio jūs nenorite daryti, ar tai nekelia sisteminės rizikos Europos bankų sektoriui? Ačiū. Ačiū. Biurokrato atsakymas į jūsų klausimus yra. Tai yra ESRB klausimas, ne e, ECB klausimas ar ekonomikos komiteto klausimas, bet aš jums pateiksiu išsamesnį atsakymą. Dab, dabar, kai e, ESM e, direktorių valdyba priemė sprendimą, e, ankstesnių pradėtų veiksmų užbaigimas ir kitas paskolos segmento išmokėjimas e, gali, subūti, gali jį lydėti ir sprendimas atšaukti e, sprendimą pritaikytą uh, Graikijai, bet tai nereiškia, kad, kad dėl to vėl bus pradėta vykdyti kiekybinio skatinimo programą. Aš jau nekartą sakiau, kad yra su, e, tam tikri laiko terminai. Taip pat ECB valdančioji taryba priima sprendimus dėl skolos tvarumo ir e, rizikos veiksnių vertinimo. Taigi, pažiūrėsime. Thank you. Uh, I understand. Philip Lambert. Yep. Uh, against... Filip Lamberts. Noriu užduoti klausimą apie e, labai žemos infliacijos riziką ir negatyvų poveikį finansiniam stabilumui. Įsivaizduokime, kad infliacija išlieka žema, kaip tai atsilieps finansiniam stabilumui dėl žemų palūkanų normų. Jūs minėjote, kad investicijos atsigauna, bet man kelia susirūpinimą tai, kad vyksta daugybė, kad įsigijama daug, yra daug turto įgyjimo sandorių, daug e, visokių suvienijimų. Tačiau daugybė tų atvejų, tokių įgyjimų sandorių yra nesėkmės istorijos. Tai tikrai yra nenaudingi sandoriai. Taigi, ka, ka, kaip kaip tai vertintina sisteminės rizikos požiūrių. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę štai kokiu klausimu. Gal mes skatiname finansinį stabilumą, prašydami, kad Europos bankai e, įsipirk, nusipirktų e, įvairesnę e, valstybės obligacijų. E, įvairovę, pavyzdžiui, pirkti ne tik Ispanijos ar kitos valstybės e, e, paskolų obligacijas, bet įsigytų tokį paskolų portfelį, kuris būtų panašus į ECB tų turimų obligacijų derinį. Pirmasis jūsų klausimas, ar infliacija, žema infliacija atsiliepia rizikai? Taip. Iš tikrųjų taip. Tai atsiliepia būstams, E, įmonėms, e, valstybėms, kur, kur, kur, kurie, kurie, kurie priėmė sprendimus prieš daug metų, kuomet buvo 2 procentų infliacija, o dabar infliacija yra daug žemesnė. Tai reiškia, kad padidėja sprendimas realioms palūkanų normoms ir kad reiškia, kad, kad tiems ekonominiams subjektams įsiskolinimas išauga, jis yra didesnis. Mes nesitikime, kad infliacija greitai grįž prie 2 procentų, bet turėtume nepamiršti, kad egzistuoja tam tikra rizika, kurią kelia per nelik žemą infliaciją. Jeigu vertinsime visus, e, kurie, kurie yra įsiskolinę, ypač tuos, kurie yra paėmę paskolą praeitie kitokiamis sąlygomis per žema infliacija taip pat paprastai siejama su e, depresyviomis e, makroekonominėmis sąlygomis. Tai yra gana plačiai paplitusi pasireiškinti situacija. Dėl kito jūsų klausimo, jei grįžtame 2006, 2007, 2005 metus, Šiuo metu, tuo metu e, paskolų išduodamų kiekis buvo didesnis ir palūkanų normos buvo didesnis, tai skatino e, ir tuo metu buvo daug gyjimo sandorių. Tačiau nepastebėjome nieko ypatingo dabar, lyginant su laikotarpiu iki krizės. Kaip jau sakiau, bent jau bankų sektoriuje. Trečias užduotas klausimas apie naują turto rūšį. Visiš tu, nulinės rizikos turtas. Apie tai kalbėsime kitame sisteminės rizikos valdybos e, posėdė šią savaitę, parengta apžvalga, e, patare, patarėjai ir mokslininkų komitetas parengė tokią apžvalgą. Tai ne tas pats, apie ką jūs kalbėjote, bet tikslas panašus. Ar ta apžvalga jau paviešinta, ji bus paviešinta? Turėsime palaukti bendros, val, bendros valdybos sprendimo dėl to, kada skelbti. Tikime, manoma, kad diskusijos vyksinčios posėdė bus tikrai įdomios. Beatrix von Stock. Ačiū pirmininkė. Turiu tru, keletą trumpų klausimų. Visų pirma, rizika su draudimo produktais, e, rizika, kuri kyla dėl žemų palūkanų normų. Žinome, kad kad tie, tie, kurie bando sutaupyti, nukentės. Taip pat žmonės apsidraudė e, dra, gyvybės draudimu nukentės dėl žemų palūkanų normų. Taip pat tie, kurie išsėmė priva, privatų sveikatos draudimo polisą susijusių su taupimu, nukentės, nes tai atsilieps sveikatos apsaugos galimybėms. Ar taikydami e, tą politiką, kurią taikote, galite sušvelninti riziką, kurią kelia finansinis sektorius ir, ir, kuri, bus, ir, ir kuri tikrai atsilieps sveikatos apsaugos sektoriuje? Ar tą riziką kaip nors kompensuoja iš, iš bankų e, ją ja, gaudamos sveikatos apsaugos institucijos? ECB e, pranešimuose teigiama, kad dėl palūkanų normų e, e, ir ten kalbama apie, taip kabutėse, striktas pinigus mėtamus iš striktasparnio. Jūs, komentuodamas šį klausimą, atsakėte, pasakėte, kad tai įdomi samprata. Ar, ar jūs ar tai buvo klaida, ar jūs tikrai turėjote omeny tą, tą metaforą. Pinigus mėto mūsų iš straiktasparnio. Kalbėtė nutraukiama. Thank you. So first question. Dėkoju. Pirmasis e, klausimas e, - draudimo rinkos rizika. Žinoma, mes e, stebime tą riziką ypač tą riziką, kuri kyla dėl žemų palūkanų normų. Visą tai daro mm, spaudimą tam tikriems verslo modeliams, ypač gyvybės draudimai ir kitiems, e, kurie e, turi e, fiksuotas garantijas. Noriu pasakyti, kad JAV ar 7 ar 9 metus turėjo nulinį E, nulinę palūkanų normą, bet mes negirdėjome tokių skundų kaip eurozonoje, bent jau kai kuriuose eurozonos vietose. Niekas nesakė, kad nulinės palūkanos JAV paveiks sveikatos priežiūros sistemą, o JAV priežiūros sistema yra iš esmės užtikrinama privačių veikėjų. Tai tikrai nesuprantu, kodėl uh, turėtų tos žemos palūkanų normos paveikti sveikatos priežiūrą eurozonoje. Dabar grįšiu prie draudėjų. Mokumus taip pat padės užtikrinti didesnį atsparumą sektoriuje. Taip galima arčiau priartėti prie rinką pagristos apskaitos. Be to, e, mokumas padidins, mokumo teisės aktas padidins ir skaidrumą įmonių e, gali e, būti paprašyta priimti perinamojo laikotarpio priemonės per ateinančius šešerius metus ir dėl to nebus kažkokių e, krizių tame naujame režime. Mes nagrinėjome ir galimą potencialią riziką, kuri kyla dėl sisteminės veiklos ir buvo paskelbtas tas dokumentas. O dėl e, tų e, helikopterio pinigų tai niekada apie tai nebuvo kalbėta. Dėkuoju, Bernard. Šiandien kalbame apie jūsų institucijos atsivavimas veiksmingumą. Ji buvo, 2014 buvo sukurtas priežiūros mechanizmas, kurį atstovauja paneniui Ir iškyla klausimas, ar SRB yra reikalinga. E, ta bankinė institucija įgyja dvi galvas. Girdėjome apie. apie e, nuodingus rinkoje pasirodžiusius produktus, pavyzdžiui, kur, kur, kuriuos pasiūlė Vokietijos, nes iš banko atrodo, kad ne, kas nenagrinėjo uh, E, tų, tos rizikos, tačiau SRB ir toliau neigia, kad išvestiniai vertybiniai popieriai kelia riziką, taip pat ir sisteminė rizika. Ką ESRB mano apie tai ir ar jūs galėtumėte patvirtinti kad, kad rizika iš nacionalinių bankų perima SRB. Thank you. Uh, well, let me just say a few words about the... Noriu pasakyti kelias žodžius apie SRB vaidmenį peržiūrint ES makro lygio rizikos ribojimo politikos pagrindą parengtą komisijos. Yra numatytos priemonės tam, kad būtų kovojama su neveiklumu ir kad būtų padidintas finansinis stabilumas bei Europos finansinės sistemos stabilumas. Reikia prisiminti, kad SRB nėra sprendimų prieimimo institucija, bet ta institucija, kuri teigia, teigia nuomonės ir rekomendacijas. Tose nuomonėse yra atspindimos e, e, finansinės aplinkybės, kurias stebėme per pastarosius keliarius metus. E, taip pat svarbu prisidėti prie augimo ir užimtumo finansinio sektoriaus plėtra ir mažų palūkanų kontekstas daro poveikį, bet tai nėra pribota vien tik tai bankų sistema. SRB jau patikė savo nuomonę apie galimą peržiūrėjimą RACRD 4. Ir taip pat yra kalbama apie politinį darbą, kuris yra daromas ne vien bankininkystės rytyje. Reikia dar palaukti daugiau išsamios informacijos iš komisijos yra e, numatomos e, konsultacijos ir laiko terminai. E, kol kas dar viskas oficialiai nepaskelbta. O, o dėl mano užduoto klausimo. Dėl grinųjų pinigų uh, li likvidumo kompetencijų. Tai ne ESRB skirtas klausimas. Panas Zalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu Evos Palovos vardu. Sveikinu Jūs su pirmaisiais darbo e SRB metais. Ši taryba stebi, kaip keičiasi kontekstas. Yra susidurama su naujais iššūkiais, e, kuriant e, bankų sąjungą. Sisteminė rizika yra vienas iš didžiausių iššūkių. Nors e, turime tas institucijas, vis tiek nėra rekomendacijų, kaip mažinti riziką. Kaipgi daryti e, pažangą ir ar viskas e, bus daroma kaip e, planuojama. Kaipgi dėl valstybinių išlaidų ir kaipgi dėl valstybės emitantų. Rimtų iššūkių kuria ir makro lygio rizika. Suprantu, kad ESRB vyksta darbas, yra galvojama apie rizikos ribojimo priemonės e, ne bankininkistės sektoriuje. Kaip bus siekiama išvengti tos rizikos ne bankininkistės sektoriuje? Ačiū. Dėkuoju, panas Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, Europos parlamente ir taryboje mes diskutavome apie reglamentą, kuriuo yra siekiama užtikrinti STS sistemą, kur yra taikoma pakeitimų vertybiniams popieriams. Dabar bankų suvestinės yra numatomas tam tikras procentas tam Paul Tang siūlė, kad tie 5 procentai būtų padidinti iki 20 procentų. Be to yra kapitalo reikalavimai, e, kurie e, kelia e, makro lygio riziką. Aš noriu paklausti, kasgi nutinka, jeigu tokius produktus nusiperka ne bankai. Mes stengiamės kovoti su šešėlinė bankininkystė. Ar reikės e, pritaikyti tą išlaikymo procentą e, priklausomai nuo, e, tarkime, vyksta bumas šešėlinės bankininkistės sektoriuje, tai ir nereikėtų tada didinti to išlaikymo procento. Ar jūsų manimo tai galėtų būti panaudota kaip makro lygio rizikos ribojimo priemonė? Taigi, jeigu būtų pakeistas tas procentas, ar jūs manote, kad tai padėtų pagerinti sisteminės rizikos kontrolę ir stebėjimą? Ačiū. Dėkoju. Pirmas klausimas apie Edis. Yra aišku, kad ECB laiko ETS trečiuoju bankų sąjungos užbaigimo ramščiu. Labai svarbu užbaigti bankų sąjungos kūrimą, kad būtų padidintas pasitikėjimas ir iškumas eurozonoje. Žinoma, kad dabar darybos sustojo ir reikės iškoti kompromiso tarp Reikės iškoti pusiausvėros tarp rizikos pasidalymo laiko terminų, nes čia vėlgi kalbame apie dvi medalio pusės ir čia reikia atsižvelgti į visus tuos aspektus, juos reikės spręsti per ateinančios savaitės ir mėnesius. Dėl rizikos su kuria susiduria valstybės. Tai mes praėjusiu metu kovą paskelbėme veiksmų planą. Žinome, kad valstybinė skola paprastai yra prioritetinė finansinėms institucijoms lyginant su įmonių skola. Žinome, kad valstybinė skola turi tam tikrą riziką, kaip kad yra parodė valstybinių skolų krizė. Žinome, kad yra sąveika tarp valstybės atsakingų institucijų ir bankų. Dėl to taip pat atsiranda problemų. Ir atsiranda taip pat įvairių neigiamų aspektų dėl perdavimo kanalų. Taigi SRB pasisako iš priemonės, kurios padeda kovoti su šia rizika. Žinoma, mes privalome užtikrinti tinkamą palaipsnį pereimą ir taip pat bazelio laikymasi. Mes žinome, ko siekiame, kai kalbame apie valstybinės obligacijas čia šioje srityje turime vadovautis bendromis dėrybomis. Turime galvoti ne vien tik tai apie ES lygį. Ir eurozonos lygis čia taip pat svarbus. ESRB yra pateikusi 70 puslapių išsame ataskaitą. Ten yra išvardytos galimybės. Tai yra ir kapitalo reikalavimų keitimas ir politinės paskaitos tam, kad būtų diversifikuojama ir e, taip pat e, kiti reikalavimai tą e, ataskaita yra detaliai, ten yra aptariami privalumai ir trūkumai kiekvienos alternatyvos ir reikia pasižiūrėti į tą pusiausvyrą privalumų. Mes matome, kad tie aspektai yra sprendžiami ir EFC, ir Bazilio komiteto, ir ACB, ir ASRB. Vadinasi, kažkuriuo metu susijungs visos tos atskiros idėjos ir bus parengtas požiūris, kuris bus patiktas visiems dalyviams. Kitas klausimas apie nebankininkystės sektorių. O kokios yra tos rizikos ribojimo priemonės nebankininkystės sektoriuje? Čia galima būtų išvardyti kai kurias priemonės, bet tas sąrašas nebus baigtinės. Pirmiausia, reikia tokių priemonių, kurios padeda išsklaidyti likvidumo netitikimus investicijų fonduose. Yra ir priemonių, kurios e, nagrinėja abipusiškumą ir taip pat išvestinės finansinės priemonės. Kaip žinote, ESRB yra atsakinga už makro lygio rizikos ribojimo apžvalgą visoje ES. ESRB čia ir vadovaus rengdama e, politiką šiai sričiai. Taip pat jie renks priemonės, kurios turės būti pasitelktos nebankininkystės sektoriuje. Žinoma, ESRB bendradarbiausia su ESFB finansinio stabilumo taryba, kuri jau dirba kurį laiką nebankininkystės sektoriuje. Dėl paprasto ir skaidraus pakeitimo vertybiniais popieriais. Mes palaikome komisijos pasiūlymą. Manome, kad jis tikrai prisidės prie pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos. Kol kas ji yra ribota. Taip yra ir dėl labai e, paprastų e, sąlygų e, kito finansavimo yra kitų šaltinių be pakeitimo vertybiniais popieriais. Ir komisijos pasiūlymą mes tikrai labai vertiname. Pritarėme komisijos pasiūlymui dėl išlaikymo procento Ir reikėtų nepamiršti, kad norint turėti paprastą ir skaidrų pakeitimą vertybiniais popieriais, tai reikia turėti tokius kapitalo procentus, kurie turėtų garantijas. Mes per finansinę krizę pristatėme naujus veiksmus ir tuomet visas turtas Europoje buvo traktuojamas vienodai, bet ne JAV tas pakeitimas vertybinės popieris buvo kur kas mažesnis. Ir būtent ten E, ta sistema buvo skaidri ir patikima ir todėl mes ėmėmės savo pasiūlymą ir komisija kalba apie tos JAV ir Europos skirtumus. Dėl to ir turėtų keistis išlaikymo procentas pagal pirkėją. Aš manau, kad čia reikėtų galvoti apie vartotojų apsaugos klausimus, o ne apie finansinio produkto struktūrą. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju, pirmininkė Dragi. Galime baigti labai svarbę antrąją mūsų dialogo monetariniais klausimais dalį. Dėkoju už tai, kad atvykote ir svečiavotės pas mus. Bet to nepamirškime, kalbant apie e, valstybinės skolas, tai Ekofinas nusprendė palaukti Bazelio ir mes visi buvo, mes aišku balsavom kitaip, bet dar prie to klausimo grįšim. Skaitysime taip pat visas naujas studijas, naujus analizės, kurias e, pateiks Europos sisteminės rizikos valdyba. Porą minučių pertrauką ir po to tęsime. Turime pradėti balsavimą, kolegos. Kas nori mažumos nuomonę pranešimui, ta nuomonė buvo jau persiusta sekretoriatui. Taigi, bandomasis balsavimas, kolegos, pradedame balsuoti, bandomasis balsavimas.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 Taigi galime pradėti balsavimą. A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Kom, B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Kompromisas C. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 56. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. G kompromisas, kas dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 249 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta į kompromisas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Į A kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 136 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. K kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. M kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 133 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas už. Pasitikrinkime. 133 pakeitimas. Pradame balsuoti. Dėl 133. Balsuoti baigiame. Atmesta. O kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. P kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta priimta, Q kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, QA kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, R kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 149 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, S kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 153 pakeitimas su žodiniu pakeitimu pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 158 pakeitimas su žodiniu pranešėjo pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. dėl 158 pakeitimo. Su žodiniu pakeitimu be abejo. Balsuoti baigiame. Priimta. 154 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Priimta. 157 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. T kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 168 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. U kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. V kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 187 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. W kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 198 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. X kompromisas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Y kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Z kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. AA kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 225 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta atmesta, 226 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 228 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. AB kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. AC kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 240 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta priimta. 241 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 243 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Siūlyčiau balsuoti nuo pirmos iki dešimtos kultų pastraipos dėl sukartų, jeigu sutinkate. Ne, nesutinkate. Gerai, tai tada kult vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kult du, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta priimta, kult 3, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta, 4, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta, 5, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta, kult 6, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta, kult 7, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta, kult 9, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta, kult 10, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta Paskirtomos dalis. Pirmoji, antroji, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečioji, kas su žodiniu pakeitimu pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečioji A su nu- žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Nuo ketvirtos iki septintos dėl visų kartų, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 7a su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 8, nuo 8 iki 15 dėl visų kartų. Nuo 8 iki 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 15 A, kas su žonių pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 15 B su žonių pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 16 Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko Ketu, e, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. Originalus tekstas, 17 dalies, kas už ir 18 kartų, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. AE kompromisas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta priimta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. 34 pakeitimas su žodiniu e, pakeitimu pranešėjo, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. AF kompromisas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. Kompromisas AG, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta priimta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 32 pakeitimas Kas už, kas prieš. EPP, jūs už. Patvirtinta. AH kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Ir balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. 46 už, 8 prieš, 2 susilaiko. Pranešimas patvirtintas. Veikiname pranešėją, pona Karas. Ačiū. Jau sakiau, kad GUE pranešimas buvo gautas, jis buvo persiustas tam, kam reikia. Jau sakiau. Kitas posėdis pirmadienį, birželio 27 dieną, nuo 3 iki 7 valandos po piet. Dėkui visiems, posėdis baigtas.